powoli będziemy zaczynać bo mamy dosyć napięty program. Pradėkim po truputį, nes mūsų programa yra pakankamai įtempta, tačiau labai įdomi. Norėjau atsiprašyti už tai, kad vakar negalėjau dalyvauti ir padėkoti ponai pirmininkui Dekastro už pavadavimą šios dienos darbo tvarkės tema. Jaunieji ūkininkai po BŽUP 2013 metų politikos e, gyvendinimo. Sustikau su jais e, vakar, tūkstantis su viršum dalyvavo, Kopakožėkos vadovas taip pat dalyvavo tame sustikime, taigi negalėjau atsisakyti dalyvauti jame. Šiandien turime tikrai garsius svečius, kuriuos norėčiau dabar pristatyti ir pradėsime nuo mūsų užsakyto tyrimo prezentacijas apie jaunusius um, ūkininkus po 2013 metų BŽP reformos įgyvendinimo, apie tai jau minėjau, kaip žinote, Šis tyrimas mums puikiai padės renkti pasiūlymą, tiksliau pranešimą, kurį rengia kolega Kaputo. Šį tyrimą atliko trijų institucijų konsorciumas Čekijos žemės ūkio universitetas iš Prahos, taip pat e, Čekijos mokslo akademija, Džeimso Hatono institutas e, iš Škotijos. Tyrimą atliko B politikos departamentas. Tyrimo tikslas buvo pristatyti informaciją apie tai, kaip dabartiniai BŽP mechanizmai daro įtaką jauniesiams ūkininkams. Tyrime prašomas pagrindinės kliūtis norint įtvirtinti žemės ūkio sektoriuje ir valstybių narių veiksmai šioje srityje. Norėjau pasisveikinti su mūsų ekspertais, su Luku Zagata, kuris atstovauja Čekijos žemės ūkio universitetui. Ir ponė Lee N. Sutherland, Džimčio Hatno instituto atstovė. Pirmiausia, išklausysime ekspertų pasisakymų. Jums suteikiamos 20 minučių, o po to kalbės komisijos atstovai, jeigu pageidaus tarti žodį. Ir įprasta tvarka komiteto nariai pato galės užduoti klausimus, pakomentuoti temą yra labai svarbi. Tačiau manau, kad geriau apie ją papasakos mūsų svečiai. Taigi sveikinuosi su o profesorius Dekastro kvietimu atvykusiais e, lankytojais. E, taip pat Šiaurės Italijos atstovai. Sveiki atvykę. Džiaugiuosi, kad esate su mumis. Ir padėkoti profesoriui De Castro už tai, kad e, pasikvietė svečių, kurie galės pasiklausyti mūsų diskusijų. Dar kartą nuoširdžiai su jumis noriu pasisveikinti. O dabar prašau mūsų ekspertų pradėti kalbėti, jau turbūt susitarėte, kokia lės tvarka kalbėsite, abiems jums skiriamos 20 minučių. Prašau. Good morning. Um, thank you very much for inviting us. Labas rytas, ačiū, kad pakvietė mus šį rytį čia. Aš esu Lukas Ragata, aš esu iš Prahos mm, Žemės ūkio universiteto ir gyvybės mokslo universiteto mm, Prahoje. Mes pristatysime mm, nuo savo mokslo tyrimų konsorciumo atliktus tyrimus dėl jaunų ūkininkų politikos įgyvenimo priemonių ataskaita yra bendras kolektyvinio daugiau nei trijų valstybių darbo rezultatas. Iš tikrųjų buvo septynės valstybės, kurios bendarbiavo su mumis. Per 20 minučių pabandysiu labai trumpai apžvelgti tos ataskaitos tikslus ir metodus, kurie buvo panaudoti atliekant akademinį tyrimą, tai yra iš akademinio požio taško daug yra įdomios informacijos. Uh, dėl to, kas literatūroje yra vadinama jaunųjų ūkininkų problema ir ataskaitoje mes tam paskirėme kelis puslapius, aptardami esmę tos problemos ir aš trumpai ir jums norėčiau tai pristatyti. Po to mes kalbėsim, kalbėsiu apie mm, gyvenamas priemonės, jų situaciją ir analizavome taip pat ir jų duodamus rezultatus. Ir galiausiai pristatysiu politikos išvadas pasiriment e, mūsų E, tyrimų surinktais e, duomenimis ir pateiksime taip pat ir rekomendacijas, tai kolegė Sutherland padarys. Norėčiau dabar trumpai priminti, kad mūsų ataskaitos tikslas buvo nustatyti, kaip ES valstybės narės skirtingai gyvena dabartinės žūp mm, priemonės skirtas jauniems ūkininkams padėti, kad jauni žmonės galėtų pradėti mm, darbą žemės ūkėje. Ir taip pat mes apžvelgėme ir struktūrinius rezultatus tų įgyvendinamų priemonių, žiūrėdami tai, kokios yra pagrindinės kliūtis arba atsiveriančios galimybės naujai mm, prisijungintiem prie ūkininkavimo sektoriaus. Taip pat mes stengiamės panalizuoti, kaip esamos priemonės padeda spręsti problemas, tai yra kaip realybėje padedama jaunimui pradėti ūkininkauti, kaip yra padedama įveikti kliūtis. Uh, Atlikome kiekybinę mm, analizę pasinaudodami ūkių struktūrų apžvalga iš Eurostato, taip pat ir kaimo plėtros planais, kurie yra iš, iš atrinktų valstybių narių mes panaudojame tai, tai buvo kalbant apie metodiką. Taip pat atlikome ir septynių valstybių narių atvejų studiją, žiūrėjome pagal biudžetą, kiek mums buvo įmanoma, ką buvo galima išanalizuoti šiame tyrimė. Dabar bendrai koks yra kontekstas dėl jaunų ūkininkų problematikos. Mes galvojame, kad iš tikrųjų reikia žiūrėti į jaunų ūkininkų problemą holistiniu požiūriu. Tai reikia suprasti, kad jaunų ūkininkų problema žemės ūkija yra sėtina ne vien tik tai su gyventojų senėjimu, bet su dar vienu labai svarbiu reiškiniu, kurį būtina atsižvelgti. Uh, Ir tas reiškinys, kurį aš minėčiau, tai yra žemės ūkio sektoriaus restruktūrizavimas. Ir pagrindinės tendencijos žemės ūkija yra koncentracija, labai mažėja ūkių skaičius, bendrai žemės ūkio sektorioje visoje Europos Sąjungoje per praeitą dešimtinį buvo daugiau kaip 3,5 milijono ūkių, kurie dingo, kurių nebeliko, kurie nebeusima žemės ūkiu ir vidutinis ūkio dydis taip pat per tą laiką išaugo. Tai irgi yra sėtina su sudėtinga jaunų ūkininkų situacija, kadangi mažiau yra e, žemės ūkio paskirties žemės, kurią jie galėtų naudoti ir todėl konkurencingumo situacija daug sudėtingesnė jiem. Toliau yra ūkių perėmimo klausimas e, sudėtingas, kadangi Mm, aišku, žemės ūkija, tas paveldimumas profesijos yra labai e, didelis, dažniausiai šeimoje ūkis yra perimamas iš rankų į rankas e, per kartas ir jeigu analizuojame jaunų ūkininkų situaciją žemės ūkė, tai irgi yra sėtina su bendra problematika. Toliau, e, aišku, gyventojų, ypač ūkininkų senėjimo aspektas ypač iš politikos požio taško, labai svarbu yra skirti jaunus ūkininkus nuo naujai į žemės ūkį ateinančių subjektų. Vienas iš svarbiausių elementų, ką aš minėjau, aišku, ir gal, kalbant apie taip vadinamą jaunų ūkininkų problemą, tai yra būtent bendros diskusijos dėl senėjimo. Štai turime skaičius, kur, kurie rodo, kiek ūkių uh, Mm, yra mm, ūkininkų rankose, kuriem yra iki 35 metų ir a, taip pat procentas ūkių, kuriuos turi ūkininkai, kurie yra vyresni nei 55 metų. Kas yra įdomu čia, yra tai, kad mm, skaičiai reikšmingai nesikeičia laikui bėgant, tik šiek tiek procentai e, kinta laik, einant laikui. Tai iš esmės reiškia, kad jaunų ūkininkų problema Mm, išlieka tokia pati žemės ūkio sektorė. Labai svarbu, aišku, būtų pažiūrėti atidžiau į mm, žemės ūkio sektorius kiekvienoje valstybėje narėje atskirai nes yra svarbus, aišku, ne vien tik tai santykis tarp jaunų ir vyresnių ūkininkų, bet yra labai svarbu, aišku, analizuodami bendrą situaciją, pasižiūrėti, kur tie ūkiai yra, kuriuose valstybėse, kokio dydžio jie yra, nes tai yra labai svarbu, norint suprasti, kiek aktuali yra senėjimo problema problema, kiek e, skubiai spręstina. Štai įdomus yra šis paveikslėlis, kuris rodo, kad yra kelių valstybių narių um, tokia grupė, kur tikrai ši pro, senėjimo problema yra labai aktuali, kitur mažiau aktuali. Štai mes matome. Uh, žalę ratą dešinėje. Uh, kur yra daug jaunimo, mažai vyresnių ir e, ūkininkų, o e, kairėje pusėje matome, kur yra daug vyresnio amžiaus ūkininkų ir mažai jaunimo. E, taigi, nor, kaip aš jau sakiau, norint detaliau suprasti aktualumą šios problemos skirtingose valstybės analise, reikia į jas žiūrėti atskirai. Dar vienas įdomus klausimas yra Mm, išskirimas, e, skirstimas į grupės jauni ūkininkai ir naujai ateinantis į žemės ūkį. Ir būtent, kai kalbama apie paramą jauniems ūkininkams, sudėtinga, aišku, yra um, tą paramą tinkamai e, nukreipti, kadangi ne visi jauni ūkininkai yra e, naujai žemės ūkio ateinantis. Labai, daž, labai dažnai, kaip aš jau minėjau, tiesiog e, šeimoje jaunesnė karta perima ūkį iš vyresnės kartos, taigi jie nėra naujai žemės ūkio ateinantis žmonės. O aišku, kita grupė yra na, žmonės naujai ateinantis į žemės ūkį ir, ir, ir aišku, kad reikia skir, atskirti tas dvi grupės, bet aišku, su sudėtinga klasifikuoti juos, bet galvojant apie paramos grupių klasifikavimą, tai būtų svarbu, turint omenyje, koks yra kontekstas. E, Dabar kalbant apie gyvenimus politikos e, įrankius, tai reikėtų minėti pirmą ramstį, tai yra jaunų ūkininkų išmokos. Nuo 2013 metų žūp reformos yra pradėtos šios išmokos. Tai yra taip pat ir priemonės, kurios yra numatytos pagal kaimo plėtros programų antrą prioritetą potėme B, tai yra irgi parama jauniems ūkininkams, kas yra labai aktu, aktualios priemonės. Ir čia mes žiūrėjome į šių priemonių skirtumus ir kaip jos skirtingai įgyvendinamos atrinktose valstybėse narėse, kurias mes analizavome. Uh, ką sutelkėme dėmesį ir jūs matote žemėlapį tas valstybės, e, detaliau, aišku, jos yra aprašytos mūsų ataskaitoje. Dabar bazinė informacija apie jaunų ūkininkų išmokas, kurios e, gyvendamos pagal pirmą ramstį. Dabar apie 4 procentai bazinių išmokų naudos gavėjų gauna naudos iš jaunų ūkininkų išmokų, daugiausia Čekijos, Čekijoje yra jaunų ūkininkų išmokų. Valstybės narės gali nuspręsti, kokios būtų konkrečios sąlygos siejamos su jaunų ūkininkų išmokomis. Tai yra mm, pasirinktas įgyvendimo stilius, taip vadinamas. Dauguma valstybių narių naudoja maksimalę ribą. Tai yra nustatoma, kad 90 hektarų yra maksimali ūkio mm, mm, riba, dydžio riba. Um, tik tai kelios valstybės narės e, nusprendė, kad ūkis turėtų būti mažesnis nei 90 hektarų riba ta maksimalaus ūkio dydžio yra mažesnė nei 90 hektarų. Toliau taip pat ir jaunų ūkininkų išmokų ribos keičiasi. Kaip jūs mato, matysite mūsų ataskaitoje, yra daugiau detalių, kaip konkrečios valstybės narės nusprendė gyvendinti būtent konkrečiai šias išmokas ir kaip bėgant laikui keitėsi tos sąlygos. Dabar antras ramstis, kaip aš jau minėjau, antras prioritetas potėmi B jauniems ūkininkams skirta parama. Čia valstybės narės labai skirtingai žiūri į tokių priemonių įgyvendinimą, parinkimą ir prioritetų priskirimą, turint omenyje, kokios yra turimos priemonės. Ši lentelė konkrečiai rodo, kad yra penkios valstybių narių grupės, kurias mes analizavome savo ataskaitoje ir matote, kaip skirtingai yra biudžetas išskirstomas jau, jauniems ūkininkams remti. E, galite matyti, kad yra grupė valstybių narių, kurios nusprendė mm, daugiau kaip 10 procentų um, e, RTP biudžeto skirti jauniems ūkininkams remti, o dešinėje pusėje matote kitą valstybių narių ir regionų grupę kuri nusprendė mm, šiai paramai skirti labai mažą biudžeto dalį iš kaimo plėtros programos. Ir aišku, galvojant apie tų mm, skirtumų gyvendinant priemonės interpretavimą, vertinant valstybės ir regionus, tai galim tiesiog pasakyti, kad tikrai e, vaizdas yra labai skirtingas. Dėl antro ramščio svarbiausia priemonė, aišku, yra šeštoji priemonė, tai yra iš esmės 80 procentų uh, ant B. Uh, Antro prioriteto B potėmės lėšų yra tam skirta, tai yra verslui pradėti skirta pagalba jauniems ūkininkams. 6.1 priemonė taip pat valstybėse narėse labai skirtingai yra gyveninama ir jūs galėsite ataskaitoje pamatyti, kokie yra skirtumai tarp parinktų valstybių. Iš esmės valstybės narės gali nuspręsti, kokie būtų reikalavimai norint gauti tą finansavimą, koks yra minimalus ūkio dydis ir maksimalus ūkio dydis, kad galėtum gauti tą paramą. Ir kiekvienoje, kiekvieno atveju yra reikalavimo verslo plano, reikalavimo parodyti, kaip e, ūkis bus valdomas artimiausius penkerius metus ir vėlgi valstybės narės taiko skirtingus skirtingus kriterijus dėl verslo planų reikalavimų. E, toliau, dėl įgyventų e, priemonių rezultatų mes čia sutelkėme dėmesį į tas septynias e, parinktas valstybės narės, kadangi neturime um, kiekybinių rodiklių kol kas dėl šių priemonių, nes pernelik trumpai tos priemonės įgyvendamos, taigi mes neturime konkrečių m, skaičių, tai mes atlikome a, diskusiją diskus, vedėme diskusiją su ūkininkais, ūkininko atstovais, ūkininko organizacijomis parinktose valstybėse ir stengiamės tokiu būdu išsiaiškinti, kokie buvo gyvenintų priemonių rezultatai, kaip tai vertina suinteresuotos grupės. Taip pat mes aptarėme ir pagrindinius iššūkius, su kuriais susidurė e, naujai į šį sektorių ateinantys uh, subjektai, tai yra galimybė gauti tinkamos žemės ir, ir įvairios tendencijos, visą tai, mes, ką mes aptarėme dėl jaunų ūkininkų problemų, pavyzdžiui, prieiga prie finansavimo, kapitalo, konkurencijos konkuravimas tarp gana smulkių jaunų ūkininkų, būtent tą konkurencingumo problemą. Ir aišku, gebėjimai, kompetencijos, ko reikia ūkiui valdyti. Uh, Aš paminėsiu gal tokius įdomesnius rezultatus, kas išiškėjo iš mūsų analizės. Pagrindiniai iššūkiai, su kuo naujai į šį sektorių ateinantį susiduria, tai aišku yra problema įsigyti žemės e, kadangi vis brangesnė yra žemė ir aišku, eitų kalba apie esamą paramą jauniems ūkininkams, kas prieinama, iš esmės šios priemonės nėra pajėgios išspręsti šią problemą. Esamos Paramos priemonės leidžia pakankamai gerai sustiprinti jaunų ūkininkų konkurencingumą bei pelningumą. Uh, yra, aišku, reikalavimą atitinkamo išsilavinimo ir tuomet e, jie gali puikiai bendarbiauti su pastarėjų tinklais, grupėmis ir taip toliau. Ir taip pat, kai na kalba apie prieigą prie kapitalo, finansavimo galimybės, čia irgi yra puikių būdų spręsti jaunų ūkininkų sudėtingą situaciją. Dabar bendra, kokia yra patirtis parinktose valstybėse narėse iš suinteresuotų grupių požiūrio taško. Um, tai, kad dabar įgyvendinamos priemonės pagal pirmą ir antrą ramstį tikrai labai teigiamai yra vertinamos. Pagal antrą ramstį priemonės labai populiarios tarp jaunų ūkininkų ir tai reiškia, kad daugelė valstybių narių iš esmės paraiškų teikiama daug daugiau, nei yra galimybių finansuoti, nepakanka lėšų teikti paramą tiem, kurie norėtų gauti tos paramos, kurie pateikia paraiškas. Uh, Mūsų ataskaitoje jūs rasite daugiau detalių, ką suinteresuotos šalis galvoja apie administracinę pusę, apie visus kitus dalykus susijusius su paramos teikimu ir gyveninimu realiai valstybės narėse. Tai gal tiek būtų iš mano pusės ir dabar suteiksiu žodį kolegė Anne Sutherland. Ačiū, Lukai. Norėčiau pakalbėti apie pranešimo rekomendacijas. Jų yra iš viso 14. Aš aptarsiu tris jų grupės. Svarbiausia, jų žinia, kaip Lukas ir minėjo, kad e, šis pranešimas labai pozityviai sutiktas. E, daugiau, vos ne 200 tūkstančių jaunų žmonių Europoje juo pasinaudojo ir mes norime, kad būtų padidintas finansavimas e, jauniesiams ūkininkams, nes, kaip sakėme, Yra daugybė paraiškų, kai kuriuose šalise yra daugiau paraiškų nei lėšų. Taip pat manome, kad galima nuveikti daugiau. Kaip Lukas sakė, pagrindinė kliūtis jaunų e, žmonių e, ūkininkavimo yra galimybė gauti žemę. E, apie tai buvo kalbama ir kitoje grup, darbo grupėje šiais klausimais, kuri e, nus, prie išvados, kad tokia pati problema egzistuoja. E, Taigi svarbiausias dalykas - struktūrinių mokėjimų e, klausimas. E, galiojančios procedūros taip pat galimybė gauti žemę. E, pagyvenę ūkininkai nenori atiduoti žemės, ji naudojama kaip pensija. Taigi mes norime, kad būtų e, prieinama pasėliams e, skirta žemė, žemės ūkio naudmenų žemė. E, E, taip pat reikia galimybės gauti tiesioginius mokėjimus. Daugybė įdomių dalykų vyksta Europoje siekiant už, užtikrinti žemės judumą. NVO veikia aktyviai, e, yra kuriami žemės patekos fondai, žemės plotų inkubatoriai Taip pat yra e, projektų, kur bandoma e, įtraukti senus ir jaunus ūkininkus į bendrą darbą. Todėl ir mes ieškome galimybių tiesiogiai finansuoti. Kaip Lukas minėjo, svarbiausias dalykas - jaunieji ūkininkai ir nauji, naujieji atsirandantis rinkoje dalyviai. E, man atrodo, kad reik, mums atrodo, kad reiktų pratesti, padidinti amžiaus limitą iki 45 metų, nes žmonės dirba ilgiau, taip pat reikia poros dešimtmečių, kad sukauptum reikalingus finansus. Taip pat subsidijų pobūdis turėtų būti aiškiau tiksliau nustatytas. Jeigu subsidijų tikslas pritraukti daugiau jaunimo į žemės ūkį, e, todėl tuomet 35 metai nėra tinkama riba e, pretenduoti į subsidijas, į finansavimą. Jau, jaunimas, e, kur, kuris, jauni žmonės norintis ūkininkauti, tikrai e, skirs laiko visų išteklių sukaupimui. Taip pat viską žemės ūkio srityje riboja sezoniškumas. E, Todėl manome, kad reikia apriboti e, subsidijų dydį, kiek jaunas ūkininkas gali gauti per, vienas ūkininkas gali gauti, o ne amžiaus ribą nustatyti. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, e, kokios priemonės skiriamos paremti ūkininkams. Verslo modeliai ir mokymai yra labai svarbus dalykas. Tai e, priemonės kurios skatina jaunimą renkti verslo planus ir kaupti įgūdžius. Manome, kad įgūdžius būtų galima plėtoti plačiau, pasitelkiant mokymus, taip pat e, renkti mokymus dėl to, kaip teikti paraišką subsidijoms. Manome, kad reikia pristatyti ir naujoviškus verslo modelius jaunimui. Ir E, horizontas 2020 ir kitos e, programos e, gyventina projektas skirtas šiems tikslams. Ten bus pristatomi nauji verslo modeliai naujiems veikėjams šioje srityje. Ačiū. Esame pasiruošę atsakyti jūsų klausimą. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy w tej chwili do wypowiedzi pytań ze strony. Taigi dabar išklausysime komiteto narių klausimų ar komentarų. Pirmoji žodžio paprašė ponė Sander. Ačiū už šį pranešimą, už šios apžalgos pristatymą. Man atrodo labai svarbu kalbėti apie jaunimo įtraukimą į žemės ūkį, nes kai iš kaimų žmonės bėga, yra e, regionų, kurie ypač nukentėjo. Jūs palėtėte temas, kurios, man atrodo, ypač svarbios, kad e, jaunimui būtų teikiama pagalba, įsikuriant, įsisteigiant žemės ūkiją. E, todėl galimybė už, turėti ryšius, užmėgsti kontaktus yra labai svarbi. Kitas svarbus dalykas, ir apie tai taip pat kalbama, e, galimybė jaunimui įgyti žemę, įgyti prieigą prie žemės tai svarbus klausimas, kurį turime svarstyti. Be to, norėčiau pakalbėti, pakalbėti apie dar kai ką. Visų pirma, e, integracijos įtraukties klausimą. Ar reiktų apriboti numatyti amžiaus limitą ar numatyti laipsnišką procesą. Jūs apie tai anksčiau kalbėjote, kad jaunimas daro viską laipsniškai, e, kad tas e, visas procesas neprasideda iš karto. Galbūt reikėtų atitinkamai e, koreguoti subsidijų pagalbos teikimo procesą. Galicijoje, pavyzdžiui, vyksta jaunųjų ūkininkų įtrauktis. Nežinau, ar domėjotės tokiais klausimais, bet kai kurie aspektai atsiliepia šiems procesams. Pavyzdžiui, jeigu asmo paveldi e, žemės plotą ir perdoda tėvai savo vaikui e, tą žemę. Galicijoje e, galioji, galioja įstatymai pagal, ir pagal juos reikia mokėti mokesčius. Tų mokesčių dydis už paveldėjimą yra 15 procentų. Jei kalba eina apie ūkį, mažą ar vidutinio dydžio ūkį, kurio įplaukos yra kuklios ir atsižvelgiant į tai, kad e, kainos bendrai yra žemos, tai tampa problema. Kitas dalykas beveik trečdalis e, vis Galicijoje e, jaunųjų ūkininkų pradedančių dirbti taip pat privalo mokėti tam tikrus mokesčius. Ir jeigu turi sumokėti 22 tūkstančius 000 e, jeigu gauna 22 tūkstančių vertės pagalbą, turi sumokėti 5-6 tūkstančius eurų mokesčių jau pirmaisiais metais. Tai sunkumas. Jeigu norime, kad tie žmonės greičiau įsisteigtų, pradėtų dirbti, turime e, šalinti visas egzistuojančias kliūtis. Ir pagalba juk skirta tam, kad, kad padėtume žmonėms. Tačiau ar ta pagalba skirta administracijai, ar jaunimui, kuris bando, jaunam ūkininkui, kuris bando pradėti darbą, įsibėgėti. Man atrodo, kad bent jau mano krašte Galicijoje jaunimui e, labai sudėtinga e, yra pradėti dirbti šioje srityje. Prašoma nekartoti tų pačių klausimų ir neminėti jau minėtų problemų, nes po dešimtos valandos prasidės e, klausimas tą pačią tema ir pasisakys auditorumo atstovai, o turime jau užsiregistravusius 15 kolegų. Taigi daugiausiai prašau kalbėti po minutę pusantros, ponas Lazo. Ačiū. Pane pirmininkė, nepaisant didelio masto e, krizės, žemės ūkis vis tiek pritraukė jaunimą ir tai iš tiesų kelia nuostabą, nes daug ūkininkų ūkių bankrutuoja. Pasiant to susidarime su rimtomis problemomis, pirmiausiai problemos susijusius su galimybė įsigyti žemės tiems jauniems ūkininkams, kurie jos nepaveldi. Todėl reikia skatinti atitinkamą paramos politiką, paskolų formą siekiant įsigyti E, žemės ūkio paskirties žemę. Ir savame suprantame, kad valstybės narės pačios turi to pasirūpinti. Kodėl neturėtume plėtoti įvairaus pobūdžio paramos žemės įsigijimui, pavyzdžiui, bankams teikiant lengvatinės paskolas arba taip pat teikiant paskolas įsigyti žemės ūkio technikai, kaip yra pasakęs ponas Finlum. kad e, žemę turi dirbti tie, kurie yra nusipelnę. Ir jie geriausiai dirbantiems daugiausiai vaisių atneša ponas Albert Des. Ačiū noriu priminti Vakar priėmėme atitinkamus sprendimus susijusius su jaunaisiais ūkininkais ir kai kurių valstybių narių pageidavimų turėtų būti padinimas tiesioginės išmokos nuo 25 iki 50 procentų už e, žemės ūkio naudmenų plotą. Ką Jūs apie tai manote, nepaisant to, kad jaunieji ūkininkai turėtų perimti arba perimtų ūkius, jau būtų perimi reikėtų penkerius metus tas tiesioginės išmokas dar didesnės jiems mokėti. Aš manau, kad pagal pirmąjį ramsį numatyti, numatytos išmokos nėra labai e, tikslingos, nes įsivaizduokime, kad jaunas ūkininkas perima ūkį, kuriame nereikia jokių investicijų, o kitas jaunas ūkininkas turi perimti ūkį, kuriam reikia labai daug investicijų, tuo tarpu abiems jiems mokamos vienodos išmokos. Aš manau, kad būtų tikslingiau e, daugiau paramos skirti investicijoms. Pavyzdžiui, Bavarijoje, jeigu jaunasis ūkininkas e, teikia prašymą e, gauti paskolą, tai e, jis gali tikėtis 0,25 procentų palūkanų, tuo tarpu Kroatijoje jaunieji ūkininkai turi mokėti 7-8 procentus palūkanų. Nu. Ką galvotumėte ir manytumėte apie tai, kad europinių programų lėšomis būtų galima kompensuoti tokį paskolų palūkanų skirtumą? Dar turiu daug klausimų, tačiau laiko nebelieka jums aptarti. Pone Pietir dabar. Labai ačiū už jūsų pristatytą informaciją. Norėčiau atkreipti dėmesį vieną dalyką. Auditorumų ataskaitoje teigiama, kad nepasant didelio masto investicijų skirtų jauniesiams ūkininkams remti, mums nepavyko užtikrinti kartų kaitos, todėl turėtume pamastyti galbūt apie papildomas priemonės tam, kad dar labiau paskatintume jaunųjų ūkininkų atsiradimą. Kroatijoje, kitose šalise susidurime su rimtomis problemomis, kalbant apie galimybę įsigyti dirbamą žemę, taip pat paskolų palūkanos yra labai aukštos. Manau, kad komisija kartu su audito rūmais bendromis pastangomis galėtų pasirūpinti tuo, kad palūkanų, palūkanų sumažėtų. Jeigu Vokietijoje skolų palūkanos siekia 0,2 procentus, o Kroatijoje 8 procentus, tai jau pradinė padėtis tikrai smarkiai skiriasi. Taip pat turėtume jaunųjų ūkininkų amžių padidinti iki 45 metų bei 5 metų perimą laikotarpį atsisakyti. Taip pat turėtume lankščiau taikyti tas apibrieštis jauniesiams ūkininkams ir mažiau jauniems Noriu ponui Dės ir ponui Dekasto padėkoti už tai, kad jie tikrai susidarėjo dėl puikių rezultatų, dėl omnibus paketo. Kas čia? Aš Egnė, jeigu visa žemė būtų nacionalizuota, tuomet būtų galima perdalinti ją ja, jauniesiams ūkininkams, tačiau tikrovė yra kitokia, turime ją pripažinti. Aš manau, kad vykdant reformą tikrai reikia sustarti dėl sudėtingų dalykų, pavyzdžiui, jaunųjų ūkininkų apibrėžimo. Asmeniškai manau, kad tikrai būtų labai patrauklu vyresniems ūkininkams sumažinti savo galvijų bandų dydį ir gauti subsidijas. Socialinė žiniasklaida čia taip pat galėtų būti naudinga, palygindama e, ūkininkų e, galvijų bandų e, dydžius, pateikdama tinkamą informaciją ir taip pritraukdama jaunos ūkininkus, kurie norėtų juos perimti. Aš manau, kad iš tiesų egzistuoja skirtumas tarp jaunųjų ūkininkų paramos ir, <clears throat> ir vyresnių, nes aš savo e, sūnui, taip pat, kuris ketina po 19 metų derliaus pasitraukti iš aktyvios veiklos, e, nelabai turiu ko patart, nes jis susiduria su rimtomis problemomis, kas perims jo ūkį. E, taip pat noriu pasakyti, kad kalbant E, noriu pasakyti, kad labai e, rimtos problemos yra susijusios su e, žemės ūkio technikos naudojimu ir žmonėmis, kurie sugeba ją naudotis, pavyzdžiui, kurie sugeba valdyti purkštuvus. Ačiū, ponė pirmininkė, aš noriu pritarti kolegoms, ką tik kalbėjusio mintims, nes Niderlanduose jaunieji ūkininkai perima veiklą nutraukusių ūkininkų ūkius e, ir e, taip yra tęsimas atinkamos tradicijos ir mes neturėtume čia naujų taisyklių tvirtinti, reikėtų tik tai e, mums prižiūrėti, kad tos tradicijos būtų tinkamai tęsiamos ir nedaromos kliūtis. Aš tikrai nemanau, kad nėra pakankamai žmonių, kurie norėtų perimti ūkius. Aš matau, kad jaunimas daug dėmesio skiria visiems aspektams susijusiams su maisto e, produktų gamyba ir auginimu. Taigi, manau, kad turėtume labiau iš daugiau teigiamų dalykų šiame procese išvelgti. Ačiū pirmininkė. Jūsų užduoti klausimai tikrai yra labai e, rimti ir uh, E, tos jaunųjų knygų organizacijos, su kuriamis susiduriu, taip pat jos kelia. Kalbant apie tiesioginių išmokų sistemos pritaikymą, e, siekiant užtikrinti geresnės, geresnę prieigą prie žemės, tai svarbu taip pat nepamiršti ir e, tiesioginių išmokų panaudojimo kokybės. Ar jūs galite įvertinti tą tiesioginių išmokų panaudojimo kokybę ir tą investicinę gražą tam tikrą prasme. Taip pat <clears throat> galbūt jūs galėtumėte palyginti veiksmingumą tų išmokų skirtingų pobūdžio ar bendrosios išmokos ar kitokių paramos priemonių, taip pat tarpusavio santykis tarp įgūdžių ir e, lėšų panaudojimo kokybės, nes aš manyčiau, kad kad e, atitinkamus įgūdžius turintys jaunieji ūkininkai e, galėtų veiksmingiau panaudoti gaunamą paramą, ar nereikėtų šios rytie daugiau investuoti. Profesoriui Dekastro žodis. Ačiū. Pirmininkė noriu padėkoti mūsų ekspertams e, už įdomus tyrimo rezultatų pristatymą. Šiau kolega Des jau minėjo, kad vakar vyko balsavimas dėl omnibus teisės aktų rinkinio žemės ūkio aspektų ir e, dėl atitinkamų atskirų reglamentų, kurie yra svarstomi. Jie mums, jų nuostatos yra svarbios mums visiems, tačiau ypač svarbios jauniesiams ūkininkams, kurie galėtų gauti tokiu būdu e, per penkerių metų laikotarpį nuo savo ūkininkamo pradžios gauti papildomų išmokų papildomus paramos ir valstybės narės galėtų tas išmokas padidinti nuo 25 iki 50 procentų ir kartų kaitos kontekste mes taip pat išvelgiame pagal antrąjį ramstį mokėti tokias didesnės tiesioginės išmokas visiems jauniesiems ūkininkams. Taip pat žemės ūkio kooperatyvai galėtų kolektyvinės paraiškas teikti tokiai paramai ir jūs taip pat apie tai užsiminėte. Galbūt galėtumėte pateikti papildomų pasiūlymų apie tai, kuria, kokia rinktimi turėtų vystytis mūsų būsimas diskusijos dėl bežiūpė. Ačiū už šio tyrimo pristatymą. Jūs kalbėjote apie didžiausią problemą, tai yra prieiga prie dirbamos žemės ir mes pritarėme teiginiui, kad e, tai yra rimta didelio masto e, problema ir e, kad didėja dirbamos žemės koncentracija, kyla kaina, taip pat įvairūs sandoriai dar yra sudaromi ir mes iš tiesų nežinome, kas yra tikrai žemės savininkai, taigi čia susidurime su politiniu iššūkiu, turime nubrėžti tam tikras ribas tam, kad sudarytume geresnės sąlygas pradedantiems ūkininkauti jauniesiams ūkininkams įsigyti žemės konsultacijos yra svarbu, tačiau jų nepakanka, nes jeigu E, žemė būtų įsigijama dažniausiai tų, kurie jos nedirba, tai galėtų kilti tikrai rimtų problemų, todėl reikia ir tam tikros paramos, tam tikrų konsultacinių paslaugų, o, o tam reikia skirti atitinkamą finansavimą. Kalbėjote apie jaunųjų ūkininkų amžiaus ribos nustatymą. Aš nežinau, e, ar reikėtų nustatyti tam e, tikras ribas, e, ypač e, f, ūkininkams, kurie neperima ūkio, o, o pradeda ūkininkauti savarankiškai, tai manau, kad iš tiesų reikėtų tą amžiaus ribą nustatyti galbūt šiek tiek tiksliau. Taip pat minėjote statistinius duomenys e, apie ūkininkus, kurio amžius yra mažiau nei 35 metai ir daugiau nei 55 metai, e, tačiau reikia nepamiršti, kad egzistuoja tam tikra amžiaus grupė, kurioje baigiantis ūkininkauti ūkininkai ir pradedantis dirba kartu. Ar ta grupė atsispindi jūsų statistinėse duomenyse? Pane Maginis. Points. Firstly, uh, Ačiū keli dalykai. Visų pirma, e, tikrai džiugu girdėti, kad bent jau kai kurios iniciatyvos iš BRUP reformos e, davė teigiamą rezultatą, tačiau jūs paminėjote ir daug iššūkių. Ir dėl to, ką jūs minėjote, kad kliūtis yra prieiga prie žemės, galimybė įsigyti žemės ir dėl tiesioginių išmokų, ką jūs minėjote, ka, kokie būtų jūsų pasiūlymai, kaip reikėtų pakeisti mm, ta prie, tas priemonės. Dabar dėl um, ūkio pastraukimo sistemas, kaip Jūs galvojate, reikėtų tai koreguoti. Toliau dėl jaunų ūkininkų organizacijų informacijos, pavyzdžiui, 25 tūkstančiai akrų pagal naujasis duomenys buvo m, mm, perduota iš vienos kartos kitai. E, 281 sandoris yra sudarytas, tai štai tokia. E, e, nepriklausoma organizacija, kuri padeda ūkininkams, tai gal, aišku, galima gal geriau kažką padaryti, bet tai galėtų būti geras pradžios taškas. Ir ką jūs apie tai galvojate? Na ir galiausiai dėl valstybių narių apmokestinimo sistemo, ką jūs galvojate, ką būtų galima padaryti, kad būtų galima padėti būtent šiai naujai kartai? Grazie, eh, grazie Presidente. Ah, innanzitutto ringrazio oh, i due. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti uh, E, mūsų dviems ekspertams už, e, ir už studijos ataskaitos kokybę ir už pristatymą e, puikų. Iš tikrųjų aptarėte svarbius nerimą keliančius klausimus. Nedaug kas yra pasikeitę per pastarosius keliarius metus nežiūrint teisės aktų leidėjų noro, vis tik tai rezultatai nėra labai džiuginantis. Apie 6 procentus turime tik tai uh, ūkininkų, kuriems yra iki 45 metų. Tai tikrai aišku, kad sunkumų yra visur, aišku, didžiausia problema yra finansavimas kad jaunimas galėtų tikrai savo ateitį sėti su žemės ūkiu. Akivaizdu, kad reikia galvoti apie naujas priemonės, kad daugiau jaunimo būtų žemės ūkėje. Ehm, taip yra teikiama įvairių siūlymų ir aš tikrai labai mielai perimsiu jūsų mintis savo pranešime. Ehm, pirmininkė, e, prašysiu jūsų e, dosnumo laiko atžvilgiu. E, man norėčiau tarti dar keletą žodžių. Realiai E, komisija nelabai ką gali keisti teisės aktuose, nelabai turi veikimo laisvės, tačiau aš gal um, paminėčiau keletą idėjų, kas galbūt lengv, leistų geriau įsigilinti į įvairias galimybės. Pavyzdžiui, galvojant apie mm, kaimo plėtros įvairias priemonės ir galimybės įsigyti nu, žemės, e, pasitelkiant ir bankų paramą. Aš galvočiau apie partnerystę su ūkininkais ir aktyvesnį dalyvavimą būtent šią srityje, laikantis ES teisės aktų, kad būtų galima uh, Mm, sudaryti geresnės galimybės e, jaunimui įsigyti žemės. Ar jūs pritartumėt tokiam pasiūlymui, ar, ar tai būtų įdomu? Posiu Andriu. Andriu. Ačiū pirmininkė. Savo ruošto aš irgi norėčiau padėkoti mūsų prelegentams už tikrai kokybišką ataskaitą. Keturios mintis trumpai dėl E, ūkininkų kolektyvų organizacijų e, kolektyvinio darbo, galvojant ypač apie e, perėmimą ūkių iš kartos į kartą ir aš norėčiau pasakyti, kad yra, aišku, kolektyvinio darbo priemonių, kurios padėtų geriau dirbti šioje srityje. Ką Jūs galvojate apie tai? Ar Jūs panalizavote um, tokį dalyką, būtent uh, kooperavimosi klausimas, uh, kiek Jūs tai analizavote savo ataskaitoje? Toliau galvant apie ateitį, m, reikėtų galvoti apie tai, kad, aišku, agronominio išsilavinimo labai reikia jaunimui ir tai tikrai nemenkos svarbos klausimas ir reikia nepamiršti taip pat naujų technologijų. Tai tikrai labai aktualu, galvojant apie mokslus, bendrai išsilavinimą ir galvojant apie, apie ateitį šios profesijos. Tai problema, aišku, kad uh, nėra tų europinių kompetencijų kol kas e, e, skatinimo programų, reikia kažko europinių lygmenių e, sugalvoti iš tikrųjų. Galvojant apie naujai į šį sektorių ateinančius ir apie jaunus ūkininkus, kad realiai būtų daugiau transformacijos šioje profesijoje, kad jaunimas, kuris nori e, pradėti veiklą šią srityje, kad galėtų um, turėti reikiamą išsilavinimą, reikiamą, reikiamą bazę, kad tikrai jiem būtų daug lengviau dirbti šioje srityje. Aš manau, kad reikėtų pamastyti šioje srityje. Uh, uh, Ačiū, labai įdomus, e, labai įdomi ataskaita. Uh, labai įdomi informacija dėl amžiaus, pažiūrėk, iki 45 metų, kad reikėtų gal pereiti, taip pat dėl trukmės galbūt turėtų būti ilgesnė nei 5 metų. Taip pat mes turime audito rūmo ataskaitą ir biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir aš dirbau ten, aš atsimenu, kad mes kalbėjome apie tai, kad tikrai daug lėšų yra skirtima šiais ryčiai, tačiau mes nematome realaus kartų atsinaujinimo. Uh, Mm, tikrai mums reikėtų susėsti ir įsiklausyti um, į suinteresuotų grupių nuomonę, nes lėšų, lėšos yra skiriamos, tačiau labai dažnai yra. Mm, matoma daug paskatų ne ūkininkų bendruomeniai likusius pinigus panaudoti. E, kitas dalykas sakykime, jeigu jaunimui daug patraukliau yra um, pasirinkti, uh, sakykime, kirpėjo ar kokią kitą um, profesiją, tai kodėlgi jie norės rinktis ūkininko profesiją, uh, jeigu ten negali užsidirbti pinigų. Panas Dės, panas Dekastro minėjo apie mm, jaunų ūkininkų sistemą ir tai, kad reikėtų bent penkerių metų, tačiau taryba pasiūlė iš um, privalo E, žodį pakeisti į gali. Tai reiškia, kad valstybės narės gali, jau, jau nebeprivalės teikti tos paramos, jos tik galės tą daryti. Tai man labai yra gėda dėl to, nes tai ar mes rimtai norime kartų atsinaujinimo. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il est urgent de mettre fin Euh, aux agrandissements excessifs des. Euh, Čia pirmininkė, man atrodo, kad būtina pakalbėti apie situaciją su žemės paveldėjimu ir perdavimu. Paprastai e, kaimynai bando padidinti savo plotus. Todėl, jei nenorime, kad žemės ūkio sektorius taptų finansų sektoriumi reikia patvirtinti nuostatas, e, kurios palengvintų jaunimui galimybės e, ateiti į žemės ūkį. Manau, kad Europoje šis klausimas yra aktualus ir kad reikia nedelsiant pateikti pasiūlymų, e, kurių, kurie skatintų šeimų narius E, palengvintų galimybę šeimų nariams perimti žemę. Nes kitaip ūkiai labai sustambės, nes žemės supirks tie, kurie gali tai sauliaisti. Ačiū dabar žodis jums trumpai pakomentuoti tai, ką išgirdome. Neilgiau nei penkias minutės. Ačiū. Susirašėme visų jūsų iškeltų temų sąrašą. Pabandysime trumpai jas apžvelgti. Visų pirma, apmokestinimo klausimas. E, mokesčiai žemės paveldėjimo atveju. Tvirtai pasakius, mūsų pranešime detaliai apie tai nekalbama, tačiau žinau, kad Čekijos Respublikoje buvo atlikta, parengta studija tuo klausimu ir e, paveldėjimo mokesčiai e, yra labai svarbus dalykas. Iš tikrųjų, žemės paveldėjimas traktuojamas kaip, kaip finansinis sandoris ir yra numatomi mokesčiai. Tų mokesčių dydis keičiasi laikui bėgant. Ačiū už komentarus dėl įgūdžių ir mokymosi. Manome, kad turime į tai investuoti, prie žmonėms pradedant dirbti ūkiuose, dirbti žemę, e, galbūt e, parengė verslo planą, jie suvoks, kad tai nebūtinai jiems tinkamiausias pasirinkimas, bet jie jau bus įgyję tam tikrų įgūdžių. Todėl investuoti manome, kad apsimoka investuoti į įgūdžius, ne tik konsultacijos, specialistų konsultacijos, kurios, e, kurie padeda e, geriau pasirinkti vieną ar kitą žemę, žemės plotą Airijoje ir. ir Anglijoje bei Norvegijoje egzistuoja tokios konsultacinės paslaugos bet manome, kad labiau apsimoka investuoti į mokymus, pavyzdžiui, verslo srityje. Tiesioginių mokėjimų tvarkos keitimas yra kita svarbi tema, kurią pasižymėjome. Iš mūsų tyrimo aiškėja, kad tiesioginės išmokos yra svarbus veiksnys jauniesiams ūkininkams ir tie pinigai panaudojami, nežiūrint į tai, kad tiesioginės išmokos e, atneša ir neigiamų pasiekmių, pavyzdžiui, didina žemės kainą ir apsunkina e, pasitraukimą, veiklos keitimą e, veiklos pakeitimą, nes neskatina, tai taip pat, išmokos taip pat neskatina senų ūkininkų atsisakyti žemės. Dėl tiesioginių išmokų sistemos keitinimo, kad ji būtų palankesnė jaunimui. E, tam tikros ribos nustatymas būtų geras dalykas, e, nes paprastai jau pradėję dirbti žemę, jauni žmonės pradeda nuo smulkesnio ūkio ir tai neskatintų taip pat investuotojų kaupti didžiulių žemės plotų e, ekologiškas ūkininkavimas, trumposios grandinės tiekimo e, galimybės turėtų būti skatinamos. Tokius, tokias sritis labiau renkasi naujieji atėję į šią sritį jauni žmonės ir nauji rinkos šio, šio sektoriaus dalyviai lab, galėtų gauti daug naudos. Iš audito rūmo ataskaitos yra akivaizdu, kad kalbant apie išmokas jauniesiems ūkininkams. Svarbiausia yra tai, e, kokios, kokio tikslo tikime steigdami šią paramą. Iš, išvadinti keturi tikslai e, priemonėse jauniesiems ūkininkams. Visų šių keturių tikslų neįmanoma pasiekti, tai viskas priklauso nuo konkrečios uh, situacijos ir gražios šalies, tačiau tai suvokiama kaip neigiamas dalykas, nes nėra aišku, o, kokių tikslų siekiama išmokomis jauniesiems ūkininkams. Vienintelis dalykas tai konkurencija, kuris skatinama, bet tai nepadeda ben, kartų bendradarbiavimui dėl kišimosi į žemės rinkas. Tai nacionalinės kompetencijos klausimas, bet iš principo čia turėtų būti laisvas kapitalo judėjimas Europos mastu. Jei suteiktume galimybę ypač jaunosioms, jau, naujoms valstybėms narėms ir visoms valstybėms narėms labiau reguliuoti savo žemės rinką, reikalaujant, kad žemės savininkai turėtų leidimą gyventi šalyje. Tai būtų vienas iš būdų, bet konkrečios šalies vyriausybės nusprendžia, kaip elgtis, tačiau egzistuoja tam tikrie apribojimai. Ir galiausiai e, ūkių paveldėjimas. Mūsų pranešime yra daugiau informacijos apie tai, kokie yra skirtingi paveldėjimo e, metodai, kad tai priklauso nuo tam tikrų susikloščios kultūros, tradicijos konkrečioje šalyje, taip pat žemės ūkio sektoriaus būklės ir įvairiausių kitų veiksnių, kurie įtakoja ūkių paveldėjimą. Iš mūsų tyrimo iškėja, kad reikėtų sustiprinti veiksnius, kurie skatintų anksčiau išeiti į pensiją žemės ūkiją. Jaunųjų jauniems ūkininkams iškilančios problemos susijusios ne tik su galimybėmis ateiti į šį sektorių ar jaunimui perimti ūkį. E, aktualu ir tai, kad senesni ūkininkai norėtų perduoti ūkį jaunai kartai. Norėčiau. Taip, iš tikrųjų, tai labai aktualu investuojant į jaunus žmonės, naujus veikėjus. E, elgiamės, teis, elgiamės teisingai, tačiau lyginame šią situaciją su ankstesniu laikotarpiu, kuomet tokių investicijų nebuvo. Išvada būtų, kad poveikio nėra arba kad išlieka nepasikeitusi situacija kuri nepasikeistų, jei nebūtų jokių investicijų. Todėl manau, kad šį klausimą reikia giliau išnagrinėti. Ačiū už puikų kaip pristatytą tyrimą. Mūsų laukia dar daug panašaus paudžio klausimų. Turite, yra galimybė susipažinti su jūsų parengtą tyrimą medžiagą. Manau, kad atsakymai klausimus buvo labai išsamus. Dabar pereisime prie klausimo. dėl politinės strategijos po BŽUP reformos skirtos um, jauniesiams ūkininkams. Per šį klausimą kalbės Janas Vaičiachovskis, auditorumų vadovas. Jis parengė atitinkamą audito ataskaitą. Šioje srityje vakar biudžeto kontrolės komitete ši ataskaita buvo pristatyta. Kitas kalbėtojas, prelegentas yra Rob Roblek. Jis yra atsakingas už Slovenijos žemės ūkio miškų ministerijoje už kaimo vietovių plėtrą. Jums yra skiriama kiekvienam po 80 minučių, po to galimybė užduoti klausimus. Pirmiausia, Janus Vaičiachovski, o po to ponas Roblekas. Ačiū, ponės ir ponai. Nuo 2014 metų nuo 14,5 iki 10,7 milijonų sumažėjo ūkininkų skaičius per pastarį dešimtmetį. Maždaug 4 milijonus ūkininkų praradome, tai reiškia, praradome, e, prarandame per metus apie 400 tūkstančių ūkininkų arba 30 tūkstančių per mėnesį arba tūkstantį per dieną. Taigi per mūsų trijų valandų diskusiją 60 e, e, europų Europos ūkininkų pasitrauks iš aktyvios žemės ūkio veiklos. Tai yra labai rimta problema. Ir Europos auditorumo ataskaita, kuri buvo paskelbta šių metų birželį, mes atkreipiame dėmesį į šią problemą. Ponas e, Flanaginas pamena Pastarai kartą jis buvo pristatytas biudžeto kontrolės komitete, tačiau Liepos mėnesį Žemės ūkio komitete taip pat aš pateiksiu tik tai šiek tiek statistinių duomenų. Iš šios ataskaitos šios skaidrėje mm, yra pristatoma ūkininkų skaičiaus mažėjimo kiekvienai amžiaus grupėje problema. Mėlynas spalva apatinė juosta šioje koordinačių ašioje pristatoma jaunųjų ūkininkų grupė. Tai yra jaunesnių nei 45 metų amžiaus ir jie sudaro tik 21 procentą šį amžiaus grupę e, visų ūkininkų. Beveik 80 procentų visų Europos ūkininkų yra vyresni nei 45 metų amžiaus, tai 44, tai yra labai rimta problema, ūkininkų senėjimas e, šioje skaidrėje. Matote atitinkamas kreivės, iš kurių matome, kad nuo 2007 iki 2013 metų jaunųjų ūkininkų, tai yra jaunesnių nei 45 metų dalis sumažėjo. Ir nuo 3,3 iki 2,3 milijonų. Tai yra melinoji kreivė, o raudonoji kreivė parodo, kaip padidėjo vidutinis uh, ūkių dydis valdomų jaunųjų ūkininkų nuo 19 iki 44 hektarų. Tačiau e, lentelėje skaidrės apačioje matote, kad jaunųjų ūkininkų naudojami dirbamo žemės plotai sumažėjo nuo 57 milijonų iki 51 milijono hektarų per 7 e, metų finansinį laikotarpį. Šioje skaidrėje atskleidžiamos Europos žemės ūkio senėjimo problemos. E, raudonoji linija parodo visuomenės e, e, senėjimo struktūrą. Tai yra šiek tiek mažiau nei 40 procentų visų žmonių yra jaunesnį 45 metų. Amžiaus mėlynoji linija viršuje parodo dirbančiųjų skaičių. Maždaug 50 procentų yra jaunesni nei 50 e, metų amžiaus bendrai visuomenėje, tuo tarpu žemės ūkėje e, jų skaičius siekia tik 22 procentus tai yra Europos ūkininkų e, amžius, senėjimas yra labai rimta problema. Mūsų ataskaitoje galite rasti labai įdomių duomenų, kurie galbūt netaip aiškiai matosi šioje skaidrėje, reikėtų pasiskaityti visą ataskaitą. Mes pateikėme informaciją apie padėtį visose valstybėse narėse, kuris markiai skiriasi. tik dviejose valstybėse narėse jaunųjų ūkininkų jaunesnių nei 35 metų procentinė dalis susiekia daugiau nei 10 procentų, tai yra Austrija ir Lenkija. Tik dvi valstybės narės tokios yra turinčias daugiau nei 10 procentų jaunesnių nei 35 metų amžiaus ūkininkų. Dešinėje pusėje skaidrės pateikiami duomenys apie ūkininkus, kurie yra vyresni nei 65 metų amžiaus ir tik trijose valstybėse narėse vyresnių nei 65 metų ūkininkų procentinė dalis e, siekia mažiau 90 procentų, tai yra Vokietija, Austrija ir Lenkija, kai kuriuose valstybėse narėse šių e, vyriausių, e, vyresnių nei 65 metų ūkininkų dalis didesnė nei 40 procentų, Portugalijoje jų dalis siekia daugiau nei 50 procentų. raudonas spalva pažymėjome tas valstybės narės, kuriuose galime pastebėti e, demografinės situacijos e, gerėjimą e, nuo 2007 iki 2013 metų, tačiau tokių šalių yra labai nedaug daugumoje valstybių narių 2013 metais padėtis demografinė ūkininkų buvo blogesnė nei 2007, pavyzdžiui, Vokietijoje jaunesnių nei 45 metų ūkininkų dalis sumažėjo nuo 36 iki 26 procentų, Prancūzijoje nuo 32 iki 28 procentų. Tam tikra pažanga pastebima Bulgarijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovenijoje, Italijoje tačiau bendrai vertinant negalime pastebėti jokio teigiamo bežiaupė poveikio uh, ūkininkų demografiniai situacijai, demogra amžiaus struktūrai. Labai svarbi informacija mūsų audito ataskaita yra susijusi su tuo, kad mes nepastebėjome jokių e, pažeidimų arba piknaudžiavimų ūkininkavimo metodų, tvarkos, e, galiojančių teisės aktų pažeidimų. Savo ataskaitoje pateikėme atitinkamus pavyzdžius, kaip šis pavyzdžių. Jaunas ūkininkas e, valdantis e, daugiau nei 500 hektarų dirbamos žemės gavo 100 tūkstančių eurų tiesioginių išmokų ir gavo 3 tūkstančiais daugiau dėl to, kad jis yra jaunas ūkininkas. Tai yra tam tikra parama, e, tačiau ar e, ta parama tikrai gali e, rimtos įtakos turėti, manau, kad netoj baigsiu kalbėti. Mūsų ataskaitoje dar ir daugiau tokių pavyzdžių galite rasti Manau, kad apibendrinant e, arba darant tam tikras politinės e, išvadas, e, aš nieko noriu kalbėti apie mūsų rekomendacijas, tačiau bendroji rekomendacija išvada turėtų būti tokia, kad bendros žemės ūkio politikos ateitis turėtų būti prognozuojama ne septyneriems metams į ateitį, tačiau 27 metams į ateitį vizija turėtų būti atitinkama patvirtinama mūsų e, žemės ūkio politikos ateities vizijos ilgalaikės, o ne tik septynių metų perspektyvoje. Ačiū. Likus informaciją pasiskaitysime patys jūsų ataskaitas. Dabar suteiksiu žodį ponui Robleku, Slovenijos žemės ūkio ministerijos atstovui. Taigi, ačiū labai. E, aš e, prieš pradėdamas dirbti Slovenijos žemės ūkio ministerijoje dirbau vienoje nevyriausybinėje organizacijoje, kuri dirbo kartu su jaunaisiais ūkininkais, dabar yra atsakingas už kaimo vietovių plėtrą Slovenijos žemės ūkio ministerijoje ir stebiu BŽUP e, pokyčius jau pakankamai ilgą laiką. Dabar norėčiau pristatyti savo mintis susijusias su jauniesiems ūkininkams skirtų politinių sprendimų įgyvendinimus Slovenijoje. Pagrindinis klausimas ir problema, kurią šiuo metu mėginame spręsti, yra susijusi su tuo, su klausimu, ar dabartinis BŽP priemonės leidžia pasiekti užsibrėžtų tikslų, pavyzdžiui, susijusių su demografinės padėties blogėjimo, ūkininkų senėjimo. E, Tiesiog neparama gaunantis jauniai ūkininkai e, Slovenija yra nuo 18 iki 100 metų amžiaus, jie yra įgyję atitinkamą įslavinimą, turintis įgūdžių ir mes e, čia susirėmė su trimis problemomis, pavyzdžiui, įsikūrimo problema, aktyvaus ūkininkavimo problema ir e, pritraukimu jaunųjų ūkininkų bei e, atitinkamų sąlygų sudarimu, kad jie testų savo veiklą. Taigi yra nustatytos tam tikros e, kunikavimo pradžios ribos susijusios su valdomo žeme ir um, galvijų bandų skaičiumi dydžiu ir taip pat ūkininkai turi e, būti gėti tinkamą išsilavinimą, turėti įgūdžių. Taigi finansinė parama skiriama e, dviem etapais e, - 45 tūkstančiai jeigu ūkininkas yra įsidarbinęs ūkį, aš 16 tūkstančių, jeigu neįsidarbinęs išmokos yra mokamos e, trejus metus 70-30 e, procentų atitinkamomis dalimis. Taip pat e, esame parengę privalomą jaunųjų ūkininkų paramos tvarką. Tai yra mokame papildomai 25 procentus e, papildomas sumas tiesioginėms išmokoms. E, planuodami e, jaunų ūkininkų paramos priemonės mes iki 2013 metų supratome, kad negalima remtis vien tik bežiaupėje priemonėmis, reikia pasitelkti visą priepinti požiūrį, e, pavyzdžiui, padedant įsikurti jauniesiams ūkininkams, e, dalyvaujantiems aplinkosauginė veikloje, jie gauna didesnę paramą, jeigu daugiau investuoja, taip pat jiems teikiama didesnė parama. Dar norėčiau pabrėžti, kad 14 metais parengėme veiksmų planą skirtą jauniesiams ūkininkams, kuris e, apriepia taip pat tam tikras mokesčių lengvatas E, kitokias e, priemonės, kuriomis siekiama e, labiau patraukti jaunimą ūkininkauti. Norėčiau pakalbėti apie tai, ko, ką tos priemonės atneša ir kokios yra silpnosios ir stipriosios vietos. E, mūsų atveju privalumas yra e, nemenka parama, skiriama pinigų suma yra nemaža, tas priemonės planuoti nesunku ir valstybei nėra mm, sudėtinga jas e, tvarkyti, valdyti. Yra numatytos viršutinės ir apatinės ribos. Ir taip galime sutelkti dėmesį ūkininkams, kurie yra aktyvus, dirba ir gamina produkciją rinkai. Tai vienintelė priemonė, kuri, e, kuri skirta konkrečiai verslą vystančiam asmeniui. Nes nu, didelis dėmesys skiriamas verslo plano įgyvendinimui pagal šią programą. Silpnosios vietos. Tikrai sutinku su ankstesniu kalbėtoju, kuris sakė, kad planavimas turėtų, planuojant reikėtų numatyti nefiksuotus laikotarpius, nes septyneri metai yra kliūtis, sudėtinga aplinkybė visiems, ypač ūkininkams, nes jie nesidomi politiniais pasikeitimais kasdieną. Konkrečios priemonės apima pagalbą startuoliams, tačiau matome, kad nemažai jaun, atina nemažai jaunų žmonių, kurie m, mm, savo gyvenime su ūkiu neturėjo nieko bendra yra tokių, kurie paveldi e, ūkį ir tokių tikrai naujų, naujokų yra netiek jau daug. Svarbu, kad e, būtų vystoma stabili veikla, kad ji tęstusi ir po trejų metų. Mes skiriame visas reikalingas lėšas investicijoms, kad asmuo taptų konkurencingas ir pasiektų sėkmės problemos, kurias esame identifikavę susiję su e, įstatymais, pavyzdžiui, mokesčių įstatymais Slova, Slovenijoje ir skirtumais tarp pirmojo ir antro ramščio, kuriuose jaunasis ūkininkais apibrėžtas skirtingai. Tai susiję su politiniais e, aspektais, bet e, na, tai nėra labai patogus dalykas. Pokyčiai viduje mums keliamos užduotis, kaip užtikrinti sklandesnį procesą ir kaip pritraukti daugiau jaunų žmonių. Svarbiausias dalykas e, - verslo plano gyvendinimo stebėjimas e, per ilgą laiką. Žiūrime, kad verslo planas būtų tinkamas, gyvybingas, bet e, paliekame erdvės ir lankstumui. Todėl vis skiriame dėmesio visiems planavimo elementams. Juk verslo planas yra gyvas dalykas. Padėtis rinkoje keičiasi kiekvieną mėnesį. E, kitas svarbus dalykas, kaip susijęti demo, demokra, demografinę ir struktūrinės reformas. Kai kuriuose Slovenijos regionuose didinamas e, ūkių plotas, tai leidžia ūkininkams e, siekti didesnio pelno bet svarbu, mes domės, kaip įtraukti šios procesus ir jaunus ūkininkus, kaip suteikti jiems galimybių plėsti savo valdas. Trečia užduotis, kaip supaprastinti galimybės naujai atėjusiems e, į šį sektorių dirbti ir kaip sudaryti jiems galimybės tapti juridiniais asmenimis. Taip pat svarstome, ar nereiktų dėkti ankstyvo išeimo į pensiją projektų, kaip mažinti administracinę naštą, kaip valdyti, kontroliuoti rinką, ar reikia pasitelkti priemonės rizikos valdymui, kaip skatinti jaunųjų ūkininkų organizacijas, kaip užtikrinti prieigą prie, prie žemės ir kreditų, uh, svarbiausias dalykas - bendradarbiavimas su ūkininkais. Ir užbaigdamas noriu parodyti Jums du grafikus. Pirmajame matote uh, ūkininkų skaičiaus kitimą ir jų turimų plotų kitimą bėgams, me, bėgant metams. Matome, kad vyksta tam tikri struktūriniai pokyčiai. Yra jaunųjų ūkininkų indeksas. Kairėje e, žemiausias taškas žymi 80 procentų, 2017 pasiektas 100 procentų lygis. Čia matote, e, kad jaunųjų ūkininkų ir žemės ir, ir ūkių skaičius yra gana stabilus, bet jeigu panagrinėsime pačių ūkių kitimą e, ir gyv, dirbančių ūkiją e, asmenų kaitą, pamatysime, kad atėjo daugiau jaunų žmonių žemės ūkio politikos, e, politikos reforma padeda pritraukti naujų ūkininkų ir kovoti su e, visenėjančiu e, darbuotojų, senėjančiais darbuotojais žemės ūkio sektoriuje. Ačiū, sako pirmininkas. Iš jūsų pranešimo matome, kad yra konkrečių problemų. Ponas Flanagan, ačiū. Ačiū už tokią įdomią prezentaciją. Tačiau paskutinėje skaidrėje išvelgiu prieštaravimą tarp to, ką pasakė audito rūmų auditoriai. Mes neskirime pakankamai lėšų ir nepasiekėme uh, kartos atsinaujinimo. Kaip jūs pakomentuotumėte šias visiškai skirtingas nuomonės? Mane tiesiog apstulbino tai, ką, kaip pasielgė mano šalies vyriausybė jaunųjų ūkininkų atžvilgių, taip pat čia turi, turiu omeny omnibus reglamentą. Galbūt kas nors, jeigu čia yra žmonių iš Airijos, paaiškintų man, kodėl teks Tekste mes vietoj modalinio veiksma žodžio šel e, dabar įrašėme mei. Mei, tas modalinis veiksmažodis, kuris, kuris reiškia norėjimą, galėjimą, reiškia, kitaip sakant, kad niekada jie tų pinigų negaus. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ir už pranešimą. Noriu pasisveikinti su buvusiu kolega ponu Vojcehovskiu. Noriu pradėti nuo kai kurių pastebėjimų kaip žurnalistas, o ne kaip e, parlamento narys, nes ekonominėje literatūroje jau daugelį metų rašoma, kad, e, kad ūkininkų amžiaus kaita yra natūralus reiškinys, kurį apsprendžia ekonominės tendencijos ir kad tai nėra blogas dalykas. Dėl mechanizacijos bei kitų dalykų nebereikia tiek daug rankų darbo ir sumažėjo darbo jėgos poreikis e, tam tikram ploto vienetui. Ir pavyzdžiui, grūdinių kultūrų gavyboje situacija visiškai pasikeitė, viskas automatizuota. Ir iš tikrųjų, e, žmonės dirbantis žemės ūkija senėja, jaunimas ieško darbo galimybių kitur. Politikos poveikis e, vaikams, jaunimui yra akivaizdus. Tačiau panašios tendencijos stebimos visame pasaulyje. Ir iš dalies tai yra neišvengiama, nes vyksta nesibaigiantis žmonių egzodas iš kaimo vietovių. Tačiau jei ekonominė situacija prasta, ūkininkų skaičius tais e, tokiais laikotarpiais išauga. Tai yra neigiamos tendencijos ir tai yra ekonomikos dėsniai. Iš tikrųjų taip ir yra. Sunkiais laikais per karus e, žmonių kaimo, skaičius kaimo vietovėse išaugo, nes tai yra išgyvenimo strategija. Pone Maginės, ačiū pirmininkė. Aš čia visiškai neižvelgiu konflikto, nes e, viena vertus. E, e Vienas požiūris yra auditoriaus požiūris, o kitas e, specialisto dirbančioje ministerijoje požiūris ir galbūt jie abu nesusikalba. Ponas Vojcechovskis e, rėmėsi tam tikrais duomenimis, ir tie, kurie rengė žemės ūkio reformą, tikriausiai neplanavo, kad jauniesiems ūkininkams reikės numatyti priemokas. Kita vertus, išmokų sistema skirta jauniesiems ūkininkams nepasiteisina, nes, kaip vienas iš kalbėtojų sakė, tokios išvados dar negalime daryti, nes negalime palyginti tos situacijos su ta, kuri būtų susidariusi, jei ūkininkams nebūtų buvę jokių paskatų. Remdamasi Airijos patirtimi galiu pasakyti, kad labai išaugo jaunų žmonių dalyvaujant dalyvaujančių, e, di, besimokančių Žemės ūkio akademijose skaičius. Jų yra daugiau, kandidatų yra daugiau nei vietų. Tai reiškia, kad ž, tai, tai paskatino žmonių susidomėjimą Žemės ūkiu. Tai yra geras dalykas. Bet norėčiau išgirsti, ar kiti pranešėjai gal turėtų kokiu nors pasiūlymu, kaip situaciją tobulinti, gerinti. Ponas Bogdovič. Ačiū. Noriu padėkoti abiems pranešėjams, ypač kolegai iš Slovenijos. Taip pat noriu padėkoti koordinatoriams už tai, kad patvirtino mano pasiūlymą ir sutiko su mano pasiūlymu išklausyti Slovenijos atstovų e, patirties pasidalymo. Esu dirbęs žemės ūkio ministru ir žinau, kokia situacija yra Slovenijoje. Galiu aiškiai pasakyti, kad jauniesiams ūkininkams skirtos priemonės Slovenijoje pasiteisina labai gerai. Ir be tų priemonių mums tikrai nebūtų pavykę pritraukti 4-5 tūkstančių jaunų žmonių, kurie atėjo dirbti į ūkius. E, startinė suma, kurią jie gauna, yra paskata e, imtis tokios veiklos ir išlaikyti ūkį. Dėl kitų dalykų sutinku su ponu De Castro. Tur, turime nuspręsti, kokiu mastu tai yra natūralūs procesai ir kokiu mastu viską apsprendžia galim, prieigos prie žemės galimybė. Prieiga prie žemės skiriasi, skiriasi ūkių skaičius, mm, laisvų ūkių skaičius ūkių skaičiaus, bandyma, bandymas remtis ūkiaus skaičių mažėjų ar didėjimų yra klaidingas. Žemės ūkio naudmenų plotas nepasikeičia keičiantis ūkių skaičiui. Ir jaunieji ūkininkai turi nemažai galimybių. Todėl mes turime pamastyti, kaip užtikrinti jaunimui geresnės galimybės uh, E, gauti žemę ir kaip užtikrinti, kad ūkis būtų pelningas. Remdamasi savo patirtimi galiu pasakyti, kad jei nėra pelno, jei nėra galimybės išlikti, išgyventi iš ūkio, tai žmonė, žmonės joje neliks. Tas pats ar 30 hektarų, ar 30 tūkstančių hektarų turi. Čia ne tas pats, reikia rūpintis šeimų ūkiais, skatinti jų išlikimą taip pat, kad ūkius perimtų jaunimas jaunimas ne tik dalyvauja e, žemės ūkio gamybos procesuose, jie diegia informacijos technologiją savo ūkiuose. Aš dalyvauju parengiamoje priemonėje skirtoje išmaniesiems kaimams ir bandome įtraukti ir kitus sektorius. Soci, apimti socialinės paslaugas, švietimą švietimą, mokymus, kad padėtume gerinti paslaugas teikiamas kaimo vietovėse ir leistume žmonėms išgyventi, nes kitaip nėra prasmės įgyvendinti tų priemonių, jeigu nėra visapimančio požiūrio. Ačiū. Man atrodo, iškusėme dar vieną prezentaciją, tai nebuvo klausimas. Dabar žodis ponui būdai. Ačiū. turiu pasakyti, kad ponas Bogovič nuskaitė mano mintis. Labai svarbu užtikrinti tvarumą, kalbant apie investicijas į žemės ūkį. Nepakanka e, pritraukti jaunimą į žemės ūkį vien tam, kad kovotume su senėjimo tendencijomis. Reikia, kad tie ūkiai gyvuotų ilgus metus. Taip kovosime su tomis senėjimo tendencijomis jei jaunimas pasiliks kaimo vietovėse, o tai mūsų komitetų ir regi komitetų yra didžiausi, didžiausias iššūkis. E, turi egzistuoti tarp, sinergija tarp fondų, kad sukurtume erdvę, kuri būtų palanki jaunimui, turime mąstyti ir apie sveikatos paslaugas, internetą. Ar domėjatės tuo investicijų tvarumu? Mane būtent tai neramina. Šiandien kalbame apie priekybos sutartį su Merkosur šalimis, su Naujaja Zelandija. Ir e, visa tai galėtų atnešti daugiau problemų dėl to, kad yra nesažininga konkurencija e, tų gaminių, kurie įvežami iš tų šalių. Jei norime pritraukti daugiau e, jaunimo žemės ūkį, skatinam juos pasimti paskolas, kad jie išgyventų. Kita vertus, Europos komisija pasirašinėja tas priekybos sutartis ir įsileidžiame į rinką tuos gaminius, kurie užtikrina nesažininką konkurenciją. Todėl turime e, apriepti visus aspektus. Ponios ir ponai, uh, Nuo 2013, kuomet prasidėjo reforma, praėjo tik 3 metai. 15, 16, 17, dabar eina tretieji metai. Sunku pasiekti apčiopiamų, tikėtis apčiopiamų rezultatų. Tačiau jei pinigai tinkamai panaudojami, o ir jei auditas, auditas tai patvirtino, Ir jei ūkininko, ūkininko reakcija pozityvi, tai kokia yra ta šiandienos situacija? Buvo užduotas ir klausimas, kas būtų nutikę, jei paramos nebūtų buvę. Ponas Egnių yra paskutinis kalbėtojas. Turiu klausimą auditoriui. Nes mane stebina, kad, kad galima viską taip greitai sutvarkyti šiek tiek apgauti sistemą, nors konkrenti ir konkreti šeima žino, kad jaunas ūkininkas gali pretenduoti į pagalbą finansinę. Šeima nusprendžia, tu būsi jaunas ūkininkas, užpildyk paraišką, gausime pinigus, bet šeimos versle niekas nepasikeičia. Noriu pasiklausti, ar iš tikrųjų tokių atvejų yra, ar tai vyksta. Ačiū. O dabar trims minutėms atsakymas. Atsakysiu savo gimtają kalbą lenkiškai. Ačiū. Už visus komentarus ir už pastabas. Atsakysiu ponui Flanagui. Nėra netitikimo tarp audito rūmų pateiktų domenų ir Slovenijos domenų, nes

E, visos ataskaitos e, demonstruoja, kad e, pasiekta pažangos Slovenijoje, amžiaus struktūra pasikeitė. Taigi sveikinimai. Ponas Kalinovski, buvęs žemės, Lenkijos žemės ūkio ministras čia yra ir, ir viskas keičiasi, ponė Dekastro, ne tik Lenkijoje, bet ir Italijoje. Amžiaus struktūra pasikeitė daugelį šalių ir, ir daugelį šalių konstatuotos blogėjimo tendencijos. Ponas Dekastro sąja, kad tai natūralūs procesai. Žinoma, tai tiesa nėra. Tačiau dabar, kaip, kalbėdamas kaip auditorius, negaliu išsakyti politinio vertinimo šiais klausimais. Man reikia iš jūsų išgirsti politinę viziją, kaip turėtų atrodyti žemės ūkis 2030-2040, jei prarasime daug žemės ūkių, kas bus už 30 metų E, po kažkiek tai stambių ūkių, kiekvienam tūkstančiui hektarų stambių ūkių, ar sieksime išlaikyti šeimų ūkius, apie ką kalbėjo ponas Bogovič. Čia reikia politinių linijų. Vis stambesni ūkiai e, vis stambesnius ūkius bus sunku suderinti su žemės ūkio tikslais ir aplinkosaugos tikslais. E, šeimų ūkininkavimas yra daug parankesnis siekiant tų tikslų. Pone Maginės klausė, būtų, kokia būtų situacija, jei parama. Jei paramos nebūtų buvę, žinoma, kad būtų buvę blogiau, puikiai tai žinote, ūkiai būtų panaudoję tą, panaudoję tą paramą, tačiau paaiškėjo, ryškėja, kad tos paramos nepakanka kartų atsinaujinimas, bendrai atsinaujinimas buvo tas tikslas, tačiau tai neįvyko, tą ir konstatuojame ataskaitoje. Ponas Būdar, ponas Bogovič yra teisus, reikia geresnio koordinavimo. Audito rūmo ataskaitoje apie tai ir kalbam. Reikia geriau koordinuoti žemės ūkio politiką su kito, kitų sričių politika, nes vien priemokomis mes nesuteiksime pakankamai paskatų žmonėms pasilikti kaimo vietovėse. Reikia gerinti e, gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse, kad žmonės būtų skatinami ten pasilikti. Ačiū visiems, tai tikrai atitinka visas mūsų išvadas. Pone Agniu, taip, iš tikrųjų yra to tokių atvejų. Ataskaitoje apie tai kalbama būtent tai, ką jūs minėjote. Pavyzdžiui, viena įmonė turi partnerių ir vienas iš jų turi tik 16 procentų akcijų ir kaip e, įmonės narys jis nėra aktyvus ūkininkas. E, jis gauna paramą kaip jaunas ūkininkas, mes manome, kad tai nėra teisinga. Pinigai turėtų būti skirti tam ūkininkui, kuris iš tiesų masto svarsto ar išvykti ar pasilikti kaimo vietovėje. Ačiū. Aš sutinku, kad, nėra, kad statistiniai duomenys neišryškina skirtumų. Pažvelkite į absoliučius skaičius. Padėt, nagrinėjant padėtį Slovenijoje matosi nedidelis pagerėjimas. Žmonės iki 35 metų uh, Dabar jų yra ne 4,4, bet 4,6 procentai pagal paskutinius duomenis. Bet jeigu panaudosime indeksą, kuris apima ir ūkininkų skaičiaus sumažėjimą beveik 4 procentais per metus ir, absol, ir absoliutų ūkininkų skaičiaus padidėjimą, tuomet augimą konstatuosime. Ir būtent čia slypi skirtumai. E, viskas priklauso nuo to, kaip interpretuojame duomenis. Slovenijoje visi mano, kad jauniesiams ūkininkams skirtos priemonės yra geros. Tokia nuomonė išsakė ir jauni, ir seni ūkininkai. Senoji karta mano, kad reikia perduoti ūkį jaunai kartai ir kad jaunimas turėtų dėkti struktūrinius pokyčius, samdytis e, darbuotojus, atsinaujinimas subsidijos nepakeis žemės ūkių, ūkių, stambių žemės ūkių gyvenimo. O kalbant apie kitas priemonės, turime skirti dėmesio darbo vietų kūrimui, suteikti jauniems žmonėms galimybę ateiti į žemės ūkį ir imti struktūrinių pokyčių ūkiuose, arba imtis kitos veiklos, arba nusipirkti daugiau žemės, diversifikuoti savo veiklą. Žvelgiant į Slovenijos kaimo vietovės, mums iškyla konkretus iššūkiai, kurie galbūt yra uh, panašus ir kitose šalise. 80 procentų mūsų žemės e, plotų yra vietovėse, kurios nėra palankios sukininkavimui. Jei norime išlaikyti žmonės, jaunus žmonės kaime turime jiems suteikti galimybę vystyti kitokią veiklą, kitaip niekas nebeaukininkaus toje žemėje. Ir jei nepavyktų pritraukti jaunų žmonių, mūsų peizažas tikrai labai pasikeistų, tai atsilieptų ir turizmui bei kitoms rytims. Ir užbaigdamas noriu pasakyti, kad prieėjome išvados, jog BŽUP priemonės yra ne viskas, bet tai yra veiksmingos, tikslinės, papildomos priemonės. Nacionaliniu mastu reikia apimti ir kitus aspektus - socialinius, sveikatos apsaugos, švietimo ir kitus. Ačiū. Išklausėme labai įdomios informacijos. E, ypač iš pono Vaicehovskio auditorumo atstovo ir Slovenijos žemės ūkio ministro. Ačiū. Noriu pasveikinti poną Bagovič už tai, kad taip našiai dirba. O dabar, ponios ir ponai, išklausykime kito pristatymo. Čia jau yra kiti svečiai ir jis buvė Europos jaunųjų ūkininkų tarybos vicepirmininkė kuri taip pat yra Olandijos jaunųjų knygų asociacijos narė. Ir toliau kalbės Serena Trančioli iš Italijos mokslinių, Žemės ūkio mokslinių tyrimų tarybos. Ir paskutinis kalbėtojas šiame raunde Diomov Krasev, ponas Diomov Krasev iš regionų komiteto. Pone Iris Buvė kalbės pirmoji. Aštuonios minutės, prašau. Thank you, Chair, members of parliament, speakers. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, e, bičiuliai ūkininkai, ponas ir ponai, labas rytas. Aš esu Iris Bauers, esu jauna ūkininkė iš Niderlandų. Dirbu su tėvais e, mes turime dirbamo žemės ir e, auginame keulės. Taip pat dirbu ir SEŽA, Europos jaunų ūkininkų taryboje, bei Olandijos jaunų ūkininkų asociacijai. Aišku. Žūk yra labai svarbi jauniems ūkininkams visoje Europos Sąjungoje, bet ir visam žemės ūkiu. Ir ponios ir ponai, be jaunų ūkininkų, kurie gamina maistą, e, palaiko kaimiškas vietovės gyvas, išlaiko mm, naujoves ir technologijas, mūsų kaimiškos vietovės būtų tušios. Mažiau nei 6 procentai ūkininkų yra iki 35 e, metų. Seža Laval e, atlikti tyrimai e, parodė ir kitų neraminančių rezultatų. Tik kas penktas e, respondentas galvoja, kad ateityje bus ūkininkas. Tie skaičiai rodo, kad iš tikrųjų ūkininkavimo sektori, žemės ūkio sektorija yra labai didelių problemų. Kodėl tiek daug kaimiškų vietų ES taip trūksta ūkininkų, jaunų ūkininkų? Mes turime kelti šį klausimą savo, kaip politikos formuotojai darbuotojai, bet visų pirma, kaip piliečiai, kaip padėti jaunimui grįžti į mūsų laukus. Čia žūp labai svarbi ateičiai. Mes, Seža, pasisakome už tai, kad reikia ir platesnių užmojų biudžeto žūp ir 20 procentų reikia skirti atsinaujinimui, aktyviam ūkininkavimui ir žūp skirtai paramai. Seža galvoja, kad aktyvus ūkininkai yra tie, kas prisima atsakomybę už savo verslą ir gamybą, kurie parduoda savo produkciją individualiai arba per kooperatyvus e, kuriuos pripažįsta e, viešojo sektoriaus institucijos ir kurie pateikia e, viešųjų E, gyrybių per savo veiklą. Ir todėl žūp mokėjai turi paremti šeimos ūkius ir užtikrinti kartų atsinaujimą per Mm, paramą, kuri būtų skirta pagal hektarus e, ir pagal veiklą, ypač remiant pažeidžiamiausias rytis ir jaunus ūkininkus. Žūpa ateitis turi modernizuoti atsietų mokėjimų sistemą, kad tiesioginės išmokos būtų siemos ne vien tik tai su žemė. E, ateities žūp turi imtis teisėkurnių veiksmų, kad būtų sukurtos nacionalinės programos, kurios užtikrintų žemės mobilumą ir e, planavimą bei kartų atsinaunimą. Čia labai svarbu yra paremti jaunimą, kad jie įsitrauktų į žemės ūkį ir dirbtų šiame sektorė. Reikia užtikrinti kartų bendradarbiavimą, ilgalaikę nuomą, taip pat planavimo, mobilumo paslaugas. Aš pati pasinaudojau žinių perdavimo galimybę tarp kartų savo šeimoje. 29 metais mano tėvas perėmė ūkį iš savo tėvo, turėjo penkias karves, dvi uh, keulės ir septynis hektarus žemės. Ir jis sugebėjo išsilaikyti dėl to, kad bankai padėjo, bžų padėjo ir pats buvo verslus. Uh, 97 metais mano tėvas perėmė ūkį iš savo uh, tėvo, jie turėjo jau 200 karvių kelišimtus keulių ir jau kelišimtus hektarų žemės. Vėlgi, jie sugebėjo išgyventi dėl banko paramos, bžup ir savo verslumo. 2017 aš ūkininkau kartu su tėvais ūkėje, kur turime 220 keulių ir 12 tūkstančių hektarų žemės. Aš tikiuosi perimti tą ūkį iš tėvų, tačiau aišku, tam, kad išsilaikyčiau, reikės, man reikės um, ir banko paramos, ir tinkamos bžų paramos, ir savo pačios verslumo. Aišku, kad be šeimos ūkio aš negalėčiau išgyventi ir prieiga prie žemės. Uh, yra labai svarbi jaunimui, kurie nori e, tapti ūkininkais. Seža galvoja, kad ateisės žūp priemonės turi užtikrinti, kad jaunimas galėtų turė, galėtų gauti žemės, ar tai per privalomas priemonės ir susijęs tai su ūkininkavimu, ar tai per um, verslo uh, sprendimus. Uh, kad jaunimas galėtų užsitikrinti ir e, kad būtų privaloma programa, kuri sudarytų galimybės naujai iš į sektorių ateinantiems jauniems žmonėms su reikalinga baze ateiti į šį sektorių. Mes galvojame, kad labai svarbu yra didinti jaunimo e, skaičių žemės ūkį ES. Aišku, reikia ir finansinės pagalbos, prieigos prie kreditų jaunimui ir norint pradėti verslą, reikia, aišku, svarbios paramos per biudžetinį laikotarpį. Europos kaimo plėtros fondas neturėtų būti vienintelis fondas, kuris reptų kaimiškas vietovės. Reikia panaudoti ir nacionalinius rezervus kad kiekvienas jaunas ūkininkas galėtų pasiekti savo valstybės vidurkio. Ir Dar kas yra svarbu e, mūsų žūp komunikate, aišku, aš daug dalykų nepaminėjau, tačiau svarbu taip, kad jaunimas kaimiškose vietovėse turi turėti galimybę naudotis tomis pačiomis paslaugomis, kaip ir jų kolegos miestuose. Aišku, kad kaimiškose vietovėse labai svarbu, kad žmonės turėtų galimybę ir savo šeimas išlaikyti ir um, gauti visas paslaugas, kad būtų ir transporto ryšiai, kad būtų ir um, spartusis internetas ir e, panašus elementai. Tai yra labai svarbu, norint išsaugoti mūsų kaimišką kraštovaizdį. Uh, Šiais laikais, jeigu esi jaunas ir dar ūkininkas, tai akivaizdu, kad susiduri su daug problemų ir labai dažnai atrodo, kad vienintelis mūsų varikliukas yra m, mm, pasišventimas, tai aistra ir aišku, kad m, mm, mes siejame labai didelės, didelius lūkesčius su bžup, tačiau tai neturėtų būti vienintelis vienintelė išeitis. Žemės ūkis yra labai svarbus visai ES ir jeigu jauniems ūkininkams sunku bus sudurti galus, aišku, kad jie pasitrauks iš šios sektoriaus, kaip kad įrodo e, e, statistika, e, ką aš jums paminėjau savo kalbos pradžioje. Dabar tikrai laikas yra pasirūpinti, kad Europos žemės ūkija kartu atsinaujinimo svajonė išsipildytų. Ačiū nie wykorzystałem czasu Pani do końca, za co bardzo dziękujemy. Labai ačiū, netgi nepanaudojate viso skirto laiko, labai ačiū. A, dabar turėčiau tokį pasiūlymą, pasiriment jūsų labai gražia šeimos patirtimi. Reikėtų galbūt e, tai paskleisti kaip pavyzdį, kaip e, žūp veikia praktikoje. Tai aš labai skatinčiau jūs kažkur paviešinti tą istoriją. Ačiū, o dabar noriu pasveikinti jaunų ūkininkų atstovus iš Sežos, kurie mūsų posėdėje dalyvauja nuo pat pradžios. Mes labai džiaugiamės, kad jūs dirbate kartu su mumis kasdien. Matau ir daugiau kolegų. O dabar suteiksiu žodį poniai Serena Taranioli iš Italijos žemės ūkio tyrimo tarybos. E, <laughs> Ačiū, pirmininkė. Tikiuosi, kad ir aš galėsiu kalbėti trumpai. Aš noriu sutelkti dėmesį į politikos elementus, kurie yra aktualūs jauniems ūkininkams Europoje. Pabandysiu pamastyti panalizuoti bendrą priemonių efektyvumo, veiksmingumo elementą, kas yra labai svarbu visiems, aišku, ūkio sektoriams. Ir audito rūmai tą ypač akcentavo. Štai matome kaip tai yra susiję ir su kartų atsinaujinimu. Ir kaip girdėjome iš jaunų ūkininkų išsakytų lūkesčių, ką mums ir Sežas atstovė pristatė ir ką mes matėme iš Italijos Žemės ūkio ministerijos užsakytos studijos. Akivaizdu, kad dabar taikoma politika nėra ideali, aišku, nes dėmesys, aišku, sutelkiamas į naują veiklą pradedančius, tačiau nėra gal pakankamai įsigilinta, kaip tinkamai reikėtų remti e, jaunus ūkininkus bendrai. Labai dažnai jauni ūkininkai tiesiog perima veiklą iš savo tėvų ir e, turi visą reikalingą bazę e, užsimti e, žemės ūkio veikla, tačiau e, tiem, kas ateina į žemės ūkį naujai, aišku, jau yra e, sudėtingiau, nes jie viso to neturi. Taigi reikia, aišku, į tai įsigilinti, mes patys kėlėme tą klausimą. Uh, Ir Italijos žemės ūkio ministerija tai yra nustačiusi ir, ir ūkio subjektai tą patį sako. Štai matome, kokie yra, kokios yra tipinės grupės pagal gyventojų surašymą. Pažiūrėkime į jaunų ūkininkų grupę. Akivaizdu, kad ji jį mažėja. Tie, kas dešimt metų yra pradirbę žemės ūkį, yra linkę iš jo pasitraukti ir tai akivaizdu, kad yra problema. Tai reiškia, kad mūsų taikomas priemonės nepadeda žmonės išlaikyti žemės ūkiją. Italijos gyventojai gal nėra patys seniausi, tačiau yra tokių tendencijų šeimas kurti pakankamai vėlai, įsikurti mm, gan vėl, jau vėliau ir todėl, aišku, žinoma, nukenčia kaimiškos vietovės ypatingai, bet yra galbūt ir, ir šviesių to reiškinio pusių, pas jeigu dar truputėlį čia gyventojų surašymo duomenis. Uh, panalizuotumėm, kokia yra veiklos įvairovė ir tikrai diversifikavimas yra labai svarbus. Matome, kaip mūsų ūkiai yra diversifikuoti, kiek yra naujoviškų e, sričių ir miškininkystė, ir turizmas, ir, ir panašios sritis dabar padeda užtikrinti nu, ūkių e, išsilaikymą. Todėl dažnai jauni ūkininkai m, mm, lieka žemės ūkija. Agri generalinio direktorato irgi buvo užsakyta studija, kurios informacija yra labai svarbi šio klausimu tai e, ten akcentuojama buvo galimybė gauti finansavimą, įsigyti žemės, užtikrinti valdymo paramą. Yra ir kitų, aišku, svarbių poreikių, jūs matote tai skaidrėje. Labai dažnai reikia kalbėti mm, ne vien tik tai apie pagalbą įsikūrimui, įs bet dažnai reikalinga pagalba užtikrint papildomas įvairias paslaugas. Ir štai studijoje irgi tai buvo apžvelgta. Būtent, pavyzdžiui, pagalba patekti į rinką yra labai svarbi. Uh, Sakykime, aišku, jeigu ūkis pradeda dirbti, galbūt viskas iš pradžių sekasi gerai, tačiau jeigu tai nėra e, senas tradicijas turintis ūkis, o naujas jam yra sunku užsitikrinti pro, savo produkcijai rinką, tai Bet to, aišku, reikia nepamiršti ir teritorinio aspekto, tam tikros paramos šio klausimu, kad vietos valdžia, vietos savivaldybė, sakykime, galėtų teikti daugiau pagalbos. Daugeliu atveju, aišku, tai gali būti ir apjungtos pastangos. Ir, ir, ir regionai, ir vietos valdžia gali suteikti tos paramos šeimoms, kurios ūkininkauja. Uh, Kol kas e, Italijoje matome, kad šioje srityje dar būtų galima padaryti pažangos. Jaunimui dažnai sudėtinga yra, aišku, ir visą biurokratinį naštą įveikti, jiems pagalbos ir čia reiktų. Čia šiek tiek pailustruočiau politikos efektyvumą. Matome, kaip kaimo plėtros politika veikia dabar, kokios pagalbos jaunimas gali tikėtis europinių lygmenių, kaip tai yra fokusuojama, kur nukreipiama ta pagalba. šešia yra Jaunimas 6B yra profesinė parama. Matote, kaip yra ta parama skirstama. Reikia tikrai daug platesnės strategijos, kuri uh, E, išsameu, visapusiškiau pažiūrėtų į jaunų ūkininkų e, situaciją. Dar viena nauji, to, nauja politikos rytis, e, būtent galvant apie jaunų ūkininkų rėmimą, yra suinteresuotų šalių įtraukimas. Iš tikrųjų, Reikia užtikrinti jaunimai galimybę išgyventi žemės ūkėje ir kuria, reikia galvoti apie ateities ūkininkų tokį na, rezervą. Tai jeigu atsiradus tinkamoms galimybėms, tai būtų žmonės, kurie galėtų prisijungti prie ūkininkų. Ir čia būtų labai svarbios tokios priemonės. Toliau, tai, tai čia būtų to įsisikūrimo priemonės, po to priemonės, kurios jau būtų e, skirtos padėti ūkininkams e, vėlesnėme etape, jau po pirminio įsikūrimo. Čia būtų galima kalbėti gal apie penkerių metų laikotarpį būtų galima skatinti taip pat ir integracijos priemonės, e, kad būtų dirbama per kooperatyvus, kad būtų mm, integruoti projektai atskiruose sektoriuose kūrėmi. Tokiu būdu jauni ūkininkai galėtų pasiremti platesnės bendruomenės parama, pasimokyti iš kitų. Taigi, kaip minėjau, mokymas, veiklos diversifikavimas, tai būtų patys aktualiausi elementai. Aš suprantu, kad sudėtinga yra sutrumpinti kalbą, kuomet pristatinė išvadas, bet Gal iš tikrųjų ateitie reikėtų pradėti nuo išvado, o paskui jau visą kitą prisakyti, galbūt tokia įdomi formulė. Dabar suteiksiu žodį ponui Gijom Kros, kuris yra iš regionų komiteto ir kuris yra taip pat mm, Oksitanijos regioninės tarybos vicepirmininkas. Jis yra mm, regionų komiteto pranešės, nuomonės referent, tekstas dėl žup po 2020 metų. Mes visuomet labai glaudžiai bendradarbiaujame. Aš nekartą buvau regionų komitete. Manau, iš tikrųjų regionai turi labai daug ką pasakyti, kai eina kalba apie regionų kaimiško vietovių plėtrą, paramą, žup kontekste. Uh, Mes labai džiaugiamės, kad jūs esate šiandien čia. Oui, merci, monsieur le président. Merci de, effectivement, de me donner. Ačiū, pana pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš e, pritariu teiginiui, kad iš tiesų reikia rimtai vertinti bendarbiavimą tarp regionų komiteto ir Europos parlamento. Tikiuosi, kad tokių progų kaip šiandien pasikeisti nuomonėmis mes turėsime ir ateityje, kalbant apie nuomonę rengiamą. Esu sustikęs su kai kuriais iš jūsų rengdamas nuomonės projektą, taigi aš nekalbėsiu dabar apie tai. Nes e, tas pranešimas yra skirtas BŽP po 20 metų. Tačiau aš kalbėsiu bendrai apie BŽUP. Na ir šiek tiek paminėsiu kai kurias pranešimo nuostatas. Kaip ir jūs, mes žinome, nekartą šiandien apie tai buvo kartota, kad ūkininkavimo patrauklumas e, lyginant su kitais gamybos sektoriais yra nedidelis, taip pat e, e, ūkininkų senėjimas e, tikrai neprisideda prie šios profesijos patrauklumo skatinimo. Šiandien buvo minėta, kad per dieną tūkstantis Europoje ūkininkų nutraukė savo veiklą, pasitraukė iš ūkininkavimo ir manau, kad situacija iš tiesų yra pakankamai grėsminga. Taigi regionų komitetas mano, kad jaunų ūkininkų trūkumas kelia grėsmę bendrai žemės ūkio išlikimui, taip pat šeimi, šeimos ūkių Europoje išlikimui kelia grėsmę kaimo vietovių plėtrui, todėl regionų komitetas mano, kad labai svarbu pradėti taikyti įvairias paramos priemonės jauniems ūkininkams, bandantiems įsitvirtinti šiame sektoriu. Manome, kad reikėtų problemą pradėti spręsti iš esmės, padidinant e, ūkininkavimo patrauklumą, o dabar pastebime, kad ūkininkai labai dažnai yra priverčiami parduoti savo produkciją mažesnė nei, ska, nei savikainos kaina. Tokiu būdu yra įtraukiami į tą žemų kainų e, spiralę ar kainų mažėjimo spiralę ir e, dėl to dar labiau mažėja šios profesijos patrauklumas, kuomet ūkininkų pajamos yra priklausomos nuo išmokų, o išmokos keičiasi e, patvirtinant e, kiekvieną daugiametę finansinę programą, tai taip pat neprisėda prie profesijos patrauklumo didinimo regionų. Komitetas e, rekomenduoja Europos Sąjungai e, reguliuoti žemės ūkio rinkas, kad būtų nustatomas priimtinas žemiausios kainos lygis, taigi užkardimas arba prevencija tikrai yra geresnė priemonė nei lygos gydimas ir jungtinės valstijos mums parodo jų pavyzdys, kad e, siejant ūkininkų veiklą su įvairiais draudimais arba draudimų sistema iš tiesų naudingas tik tai draudimo kompanijoms, o išmokos ūkininkams tikrai yra labai ribotos draudimo dabartinę BŽUP, mes dabartinės BŽUP nenorime e, kvestionuoti, tačiau mes e, turime grįžti prie ištakų. Regionų komitetas e, rekomenduoja, ragina Europos Sąjungą pasinaudoti savo politiniu svoriu tam, kad būtų pakeistas tarptautinės e, žemės ūkio prekybos taisyklės, e, užtikrinant daugiau teisingumo ir solidarumo. Taip pat e, kitas svarbus klausimas yra susijęs su paramos pobūdžiu. Tiesioginės išmokos už žemę prisidėjo prie to, kad padidėjo ūkių koncentracija, ūkiai tapo didesni ir juos perduoti, perimti tapo sudėtingiau, todėl reikėtų pereiti nuo tiesioginių išmokų už žemę prie tiesioginių išmokų už žemės ūkio veiklą. Ir regionų komitetas siūlo pasirinkti tokią kryptį. Kalbant apie tiesioginę tiesioginės išmokas, jos prisidėjo prie žemės kainų didėjimo, augimo, prie spekulacijos masto didėjimo. Praėjusią savaitę Kinijos investiciniai fondai pradėjo investuoti į e, žemės ūkio paskirtį, žemės pirko 900 hektarų, ne per seniausiai <clears throat> e, ir nemanau, kad jų veikla yra skirta ūkininkavimui ir tos investicijos skirtos ūkininkavimui. Taip pat regionų komitetas patvirtino, kad valstybės narės ir regionai turėtų įgauti daugiau galių, teisėkuros galių dėl dirbamos žemės ir taikyti tam tikrus apribojimus, pavyzdžiui, e, e, siekiant užkirsti kelią žemės supirkinėjimui Europoje ir e, tokiu būdu riboti jauniesiams ūkininkams e, pradėti veiklą. Taigi mes e, turime dėkti priemonės prieš dirbamą žemės ploto koncentraciją. Reikėjo tam pasitelkti e, taip pat ir viešo sektoriaus finansinę paramą turiuomenyje, kalbant apie, turiuomenyje ūkininkų ūkių perdavimą jaunesniems kartoms šeimos viduje. Pagal omnibus teisės aktų rinkinį siūlomos priemonės padidinti tiesioginės išmokas ir parmaviniams ūkininkams atitinka mūsų poziciją. Mes pritarėme dabar siūlomoms paramos priemonėms jauniems ūkininkams, dėja jos yra per dažnai netinkamai apibrėžtos ir nepasiekia laukiamų rezultatų, nekalbant jau apie tai, kad ta parama turėtų prisidėti ne prie ūkių koncentracijos arba ūkių dirbamo žemės plotų didėjimui, o taip pat ir prie ekologinių problemų e, sprendimo. Be BŽUP visos ES politikos susirytis turėtų prisidėti prie e, kartų kaitos žemės ūkio sektoriuje, nes e, reikia užtikrinti, kad kaimo vietovėse būtų teikiamos pakankamo masto kultūros, sveikatos apsaugos, uh, kitos paslaugos, todėl reikia įtraukti žemės ūkį į visas kitas es politikos rytis ir didinti Europinę paramą kaimo plėtrai. Regionų komitetas apie tai kalba savo atitinkamoje nuomonėje, nes uh, reikia teikti paramą kaimo plėtrai, tokiu būdu išsaugant ir žemės ūkį. Tiek norėjau pasakyti, pristatydamas regionų komiteto nuomonę. Šią temą ačiū uždėmesi. Labai ačiū dar kartą už bendradarbiavimą su regionų komitetu. Dabar e, komiteto nariai galės užduoti klausimus. Pirmasis ponas Andriu. Ačiū ponio pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi trijų prelegentų, noriu Jums padėkoti, pritariu daugumą regionų komiteto atstovo minčių, kuomet kalbame apie rinkų reguliavimą, apie dirbo žemės koncentraciją, tam tikras priemonės solidarumą užtikrinančias tiesioginės išmokas. Jūs kalbėjote apie daugelį aspektų, kurie yra grindžiami sveika išmintimi ir manau, kad vystant arba e, priimant sprendimus dėl BŽP reformų ateityje reikėtų vadovauti šiomis nuostatomis. E, aš manau, kad dabartinės paramos mastai yra rimti, tačiau nepakankami, tačiau e, Mes e, jau daugelį metų kalbame apie tam tikrą revoliuciją ES žemės ūkio, tačiau mes pasigendame tam tikro sisteminio po, požiūrio į vykstančius procesus ir mes e, e, dirbame kažkokie atskirose sektoriuose, Europos socialinį fondą steigiame, žemės ūkiui atskirą paramą teigiame, tačiau pasaulis veikia pagal tam, tikros, tam tikrus sisteminius principus ir e, Europos parlamentas, atstovaujantis 500 milijonų piliečių, taip pat turėtų tokiais principais vadovauti, tačiau šiuo metu mes neturime e, pakankamų įgaliojimų, kad e, šiais rytie galėtume patvirtinti tinkamus teisės aktus. Aš taip pat ponios Bauer pasiūlymų įdomiai, įdėmiai klausiausi Siekiant užtikrinti kartų kaitą, būtina imtis tam tikrų priemonių, auditorumai taip pat pabrėžia, kad reikia e, rimtų veiksmingų priemonių šioje srityje. Aš dabar baigdamas savo pasakymą norėčiau pono Vaisekovskijui iš auditorumų tam tikrą pasiūlymą pateikti. Jūs kalbėjote apie tam tikrą sintezės politiką ir e, aš atvykau į posėdį, kuomet jūs jau savo išvadas pristatinėjate. Aš manau, kad mes politikai turėtume pagalvoti apie tai, ar iš tiesų negalime išvengti uh, ūkininkų pasitraukimo iš veiklos. Ir kitas klausimas, uh, kokį žemės ūkio modelį mes turime pasirinkti savo politinėse diskusijose. Ir šį klausimą turime sakyti, nes šiuo metu egzistuoja du modeliai E, tai yra stambių ūkių modelis, e, kuris gali išlikti naudodamasis, e, pavyzdžiui, genetiškai, genetiškai modifikuotų žemės ūkio gamybos būdų technologijomis ir kitas modelis yra mažesnių vidutinių šeimos ūkių, vystančių ekologinę žemdirbystę ir saugančių, prižiūrinčių kaimo vietovės. Apie tai mes turime galvoti savo diskusijose. Mes čia nesame kažkokios tai ūkininkų profsąjungos. Mes turime prognozuoti, e, kaip e, ateitie žemės ūkis atrodys po 50 metų, ar turės išmaitinti milijardą gyventojų, ar e, turės iš pasirinkti kitokį ekologinio ūkininkavimo modelį, o ne tokį kaip Australijoje, Zelandijoje, Brazilijoje ir Kinijoje. Ačiū. Nedalyvavote diskusijose anksčiau, todėl leidžiu, leidau jums kalbėti ilgiau, viršti pasisakymo laiką. Vanuit Nederland en natuurlijk namens de jonge boeren, maar concreet. Mes turime dabar konkrečiai kalbėti ir e, pasirinkti, ar pramoninę žemdirbystę remsime, e, siekiant stambinti ūkius ir atverti duris ir langus e, tinkamus investicijoms, spekulacijoms. Vokietijoje tai jau vyksta, kuomet ūkių dydis siekia 45 tūkstančių hektarų E, Junktinė karalystė, Niderlanduose tą tendenciją taip pat pastebime. O galbūt turėtume e, daugiau remti šeimininius ūkius ir e, regionų komiteto atstovas apie tai taip pat kalbėjo. Pažiūrėkime, kokia yra socialinė sanglauda tose e, vietovėse, kuriuose veikia šeimų ūkiai, e, kur kartu vystomas, pavyzdžiui, ir turizmas, žiedinė ekonomija, ekonomika yra vystomas, sumažėja e, aplinkos tarša ir mes apie tai kalbame aplinkos komitete, kitose komitetuose, čia galima būtų pasitelkti kitus finansinius išteklius skirtus žiedinį ekonomiką, Junkerio fondą investicijų ir aš Manau, kad jau dabar reikia tą e, sprendimą priimti, pasirinkti tam tikrą kryptį, nes priešingų atvejų tarptautiniai koncernai žemės ūkija paims viršų ir e, viską sutelks savo rankose. Taigi e, jūs pristatėte svarbiausius aspektus, svarbiausias priežastis, mes tačiau turime priimti konkrečius sprendimus, nes dabar, palygin, jeigu palygintume, kiek finansinės paramos tenka e, tautiniams koncernams ir paprastiems ūkininkams, tai skirtumas jau būtų pakankamai akivaizdus. Pirmininkas kalba neįsijungęs mikrofoną. Iš tikrųjų, tuoj bus vidurdienis, todėl prašau kalbėti glausčiau. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Esu susirūpinimas dėl, susirūpinęs dėl ūkių stambinimo. Gerai, kad tą klausimą paminėjote. Panagrinėkime šį reiškinį, ar jis tikrai paplitis. Rumunijos 45 procentai žemės e, ūkio naudmenų yra, e, priklauso e, užsienio institucijoms ar struktūroms. Tos žemės savininkės yra įmonės, net ne iš ES šalių. Mes teikiame paramą tos žemės kultivavimui ir ta uh, žemė atsiduria trečiųjų šalių rankose. Mums reikia gairių šio klausimo Europos Sąjungoje, kad nevyktų toks e, žemės e, plotų stambinimas. Reikia išlaikyti šeimų ūkius, stambius ūkius, reikia pusiausviros tarp šių e, dalykų. Kai kuriuose teritorijose neapsimoka nepatogu vien, vieniems ar kito, vienoms ar kitoms struktūroms atsirasti. Nuosagnio buvo labai įdomu išklausytis Olandų ūkininkės ir jos pasakojimo apie verslą. Tai manoma, jei nėra per daug seserų ir brolių, kurie norėtų savo dalies. Ar jums teko išmokėti dalį nusavybės dėdėms, tetoms arba yra sesų, seserų brolių, kurie turi teisę į, sa, į savo turto dalį. Jeigu yra tik vienas vaikas, viskas vyksta sklandžiai. E, klausydamasi supratau, kad e, keulių ūkis vaidina svarbu vaidmenį, o BŽUP nenumato paramos keulių ūkiams, bet jums pavyko išplėsti savo verslą. E, be, baž, be BŽUP paramos, tai tikrai daro įspūdį. Galiausiai turiu štai kokį klausimą. Jeigu būtų apribuota teikiamo parama ir ji būtų šiek tiek, jūs nesiektumėte, jūsų ūkis nesiektų to uh, e, slengščio, ar tai reikštų, kad nebebūtų paskatų ūkininkauti, jeigu būtų daugiau jaunų ūkininkų, ar, ar kaip jūs tai traktuotumėt? Klausimas regionų uh, E, komiteto atstovams, atstovui. Ūkininkas, jaunas ūkininkas yra ne profesija, tai yra verslas. Mm, kažkaip bandoma žemės ūkį paversti kažkokią valstybės tarnybą ir ūkininkai tampa savotiškais valstybės tarnautojais. PPO apie tai yra parengusi gairės, bet jau mm, pirmininkas mane tildo, ponia Hoibuš. Labai ačiū. Šiandien daug girdėjome apie ūkininkų senėjimą, apie problemas susijusias su nepakankama prieiga prie žemės, prie finansavimo priemonių, prie rinkų, apie e, tuštėjančias kaimo vietovės, e, e, senstančią infrastruktūrą, tačiau tai yra mūsų dabar vykdomos politikos, kuri yra grindžiama industrializacija ir racionalizacija padariniai. Dabar jauni žmonės, kurie nori pradėti ūkininkauti, turi mokėti už tai. Buvo Užduotas teisingas klausimas, kokį žemės ūkio modelį ateičiai norime pasirinkti, apie tai turime diskutuoti, priimti atitinkamus sprendimus, o kai priimsime juos, tai turime skirti atitinkamą finansavimą. Mes negalime vienvertus kalbėti apie šeimų ūkius ir teikti finansinę paramą stambiesiems koncernams, o būtent taip ir elgiamės anksčiau ir dabar elgiamės. Jauni ūkininkai turi savo minčių ir idėjų, mato su kokiamis e, problemais iššūkiais susidurime, ar klimato kaitos, ar gyvūnų gerovės diskusijos vyksta atvirai, taip pat tvarumo tikslai yra užsibriežti jų, reikia siekti, mums reikia užtikrinti įvairovę tiek ūkininkų ūkių, tiek gamtos įvairovė, gamybos įvairovė ir būtent tam turime skirti savo paramą. Tvarumas turėtų būti pagrindinis mūsų siekis ateityje, o ne žemės ūkio gamybos intensyvinimas. Džiaugiuosi, kad tiek daug jaunų žmonių nori pradėti ūkininkauti. Mes turime jiems sudaryti tinkamas sąlygas. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik heb een vraag voor Iris Bouwers. Ačiū noriu užduoti klausimą Iris Bowers, Sėžo atstoviai. Jūs kalbėjote apie būtinybę patvirtinti aktyvaus ūkininkavimo apibrėžimą. Jūs vienintelė to norite, komisija ir taryba norėtų šio apibrėžimo atsisakyti, nes tai kainuoja labai daug siekiant e, kontroliuoti, kas aktyviai kininkauja, kas ne. Noriu paklausti, kaip mes galėtume uh, ta aktyvaus ūkininkavimo apibriešti skatinti ir dar e, taip pat pagalvoti apie administravimo sąnaudų mažinimą. Kontroliuojant, kas yra aktyvus ūkininkas, kas ne. Ponas Bogovič. Manau, kad visi sutarėme, jog šeimų ūkiai yra gero mūsų uh, Europos ūkio ateitis ir ūkininkavimo ir kitais aspektais, bet turime apsispręsti, kokio dydžio šeimų ūkiai turėtų būti. Skirtingose šalise tas dydis bus nevienodas. Reikia skirti tam klausimui dėmesio. Ir sutinku su regionų komiteto atstovo komentaru, kad turime sutarti dėl to, kiek ūkija gali dirbti žmonių. 3-4 Taip pat turime derinti įvairias politikas Europos Sąjungoje. Yra žemės ūkio regionus, skaitmeninė politika, visas jas turime derinti. Šalių mastų e, gyventinamas sveikatos apsaugos socialinė, skaitmeninimo, darbo vietų centralizavimo politika. Valstybės visada patiria spaudimą mažinti išlaidas viešajam sektoriui joms reikia mažinti darbo vietų skaičių ne miestuose. Todėl turime koordinuoti vairių sektorių politiką ir skatinti kaimo plėtrą. Ūkininkavimas visada išliks svarbia veikla, tačiau turime įvertinti savo politiką horizontaliu, taip pat vertikaliu požiūriu ir ją harmonizuoti. Sutinku, tačiau rinka ir konkurencija iš išorės su trečiosiamis šalimis, prekyba. Visa tai nelengva ir nelengva šiame kontekste išlaikyti šeimų ūkius. Pone Maginės. Ačiū jauniesiems jaunai ūkininkai noriu pasakyti įdomu, kad jūsų tėtis turėjo uh, 7 hektarus, o jūs turite 120. Nežinau, ar jums to pakanka, ar norite plėstis. Tai yra natūrali tendencija, yra e, ūkių stambinimas dėl, dėl to, kokius, kokį spaudimą patiria ūkiai ir ūkininkai. Turime kalbėti apie aktyviai dirbančius ūkininkus, nes svarstydami BŽUP reformą nusprendėme, kad pinigai turi būti skirti e, aktyviam ūkininkui, tačiau minibus pasiūlyme tas E, ta nuostata šiek tiek susilpnėjo. Kitas svarbus klausimas, kokio ūkininkavimo mes norime. Mes norime, kad BŽUP e, finansavimas būtų nuo žemesnio, nuo mažesnio e, masto ūkių, kad paramos negautų vien stambus ūkiai, e, o e, paukštynai ir, ir kiau, paukštienos ir kiaulienos ūkiai paprastai yra stambus ūkiai, todėl jiems nenumatytas finansavimas. Jeigu ateityje, ar ateityje bus kas nors keičiama, ar, ar viskas išliks taip pat, tai neaišku. Ponas Flanagan, ačiū. Išklausėme įdomių pasisakymų. Nekartą šiame komitete esu girdėjęs žodžius, kad mes už šeimų ūkius Ponas Bogovič, kai kalbėjo, sakė, kad visi esame už šeimų ūkius. Mes tai garsiai sakome čia, tačiau politika įgyvendinama šalyse ne visada tai užtikrina. Mano šalyje galbūt tai irgi garsiai saukoma. Tačiau uh, tie stambėjai ūkininkai ir rančeriai uh, kurie gauna finansavimą, nebūtinai yra tie mažieji ūkininkai, kurie turėtų jį pretenduoti. Taigi, žodžiai skiriasi nuo darbų. O dabar noriu suteikti žodį vėl mūsų kalbėtojams, po dvi minutės kiekvienam. Ačiū, ačiū už klausimus ir komentarus. Noriu padėkoti Jums už galimybę pasikalbėti su įvairiais parlamento nariais, agri, direktorato atstovais, kurie visada buvo atvirai pasirengę svarstyti klausimus. Man, manęs klausia, ar e, aš, buvau, aš esu vienintelė e, paveldėtoje, ar aš neturiu brolių ir seserų. Ne, aš turiu brolių ir seserų ir jis turėjo brolių ir seserų. Ir tik kai ką pasako apie Mm, tai, kas gauna ūkį. Ūkį gauna tas, kuris daugiausia, sunkiausiai dirba. Aš ne viena galėjau pretenduoti šeimos ūkį. Ir taip iš tikrųjų pinigai kartais čia vaidina vaidmenį. Dėl keulių ūkio keletas narių tą klausimą uždavė. Aš didžiuojasi tuo, kad turiu galimybę uh, kad turiu mišrų ūkį ir manau, kad tai dėl to mano ūkis yra sėkmingesnis. Ir viena vertus e, naudojame arimą žemę ir pasinaudojama BŽUP pagalba, o augindami keulės mes tos paramos negauname. Man ta sistema yra tvari. Aš nemanau, kad visi jaunieji ūkininkai Europoje turėtų dirbti mišriuose ūkiuose, bet mano konkrečiu atveju aš taip ketinu ir toliau dirbti, ko man reikėjo, kai aš perėmiau ūkį. Aš esu viena iš jaunų ūkininkų, kuriems reikia paramos jų investicijoms, kai jie perima ūkį, paramos e, suvokant, kaip valdyti riziką bei informacijos apie padėtį rinkoje. Na, mes esame taip pat, esame verslininkai sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. E, turime e, susidurti su klimato kaita, su kitais iššūkiais ir tenka dirbti visose sritise. Dėl biudžeto apribojimo, teikiamos paramos apribojimo. Manau, kad jei pinigai bus panaudojami išmintingai, man jų užteks, aš nebusiu prieš paramą aktyvaus ūkininko apibrieštis yra svarbiausias komponentas siekiant, kad išmokos pasiektų tuos, kuriems jos reikia. Svarbu, kad šeimos ūkija dirbantis, tikrai dirbantis ūkininkai ją gautų. Tai užtikrins įvairia pusė žemės ūkį bei veiksmingą BŽUP. Ir kalbant apie BŽUP supaprastinimą, skaitmeninimą, uh, tokios galimybės atsiranda, man atrodo. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis jums. Ačiū už tokius įdomius komentarus. Kalbame apie sisteminius veiksmus. Nereikia išradinėti dvira, dviračio. Jau egzistuoja priemonės Europos ir šalių mastu. Vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai naudoti jas integruotai, kitaip sakant, keisti požiūrį, jų naudojimą valstybėse narise. ir kaimo vietovių plėtra ir kitos priemonės turi e, būti nuseklios. Yra finansavimo priemon, finansavimo taisyklės. Reikia suderinti viską su valstybių valnarių įstatymais. Iš tikrųjų yra problema dėl ūkių stambinimo. Ir kai kuriuose šalise, šalise, ypač pietų Europoje, stebime priešingą tendenciją. Žemės sklypai nuolat skaldomi, smulkminami. Ir ten mm, reikia stambesnių ūkių, kad jie būtų konkurengi, konkurencingesni rinkoje. Reikia konkrečias priemonės pritaikyti konkrečių valstybių situacijai arba regionams, kur tie veiksmai gyvendinami. Ir dar vienas dalykas, ką norėjau paminėti, Europos žemės ūkio, europietiškas žemės ūkio modelis Tai egzistuoja, jeigu pažvelgsime į santykius su pasauliu. Tačiau turime nepamiršti tvarumo, kokybės, tradicinių produktų gamybos, nes tai užtikrina mūsų vertę įnašą rinkoje. Oui, merci, merci. Dabar žirgionų komiteto atstovas. Ačiū už tokias įdomias diskusijas. Išgirdau keletą įdomių dalykų ir norėčiau aptarti keletą komentarų. Dėl įsikūrimo tai susiję ne tik su ūkininkavimo patrauklumu, tai ir visi kiti susiję dalykai gyvenimo kaimo vietovėse, dinamika, valstybės paslaugos, tai, tai susiję. iš tikrųjų vyksta kaimų tuštėjimas, bet kartais susidaro įspūdis, kad esi visų užmirštas ir paliktas nuo šaly. Tai yra tikras iššūkis ir kai kalbame apie BŽUP, turime kalbėti ne tik apie ūkininką ir jo situaciją. Galbūt neaiškiai pasakiau, kalbinamas regionų komiteto vardu, matome, kad Žemės ūkio komitetas prašo kaimo vietovių darbo atvarkės, nes egzistuoja miestų darbo atvarkė. BŽUP politika yra pati europietiškiausia politika, jos biudžetas yra tikrai nemenkas. Ir jeigu atsirastų kaimo vietovių darbo tvarkė. Komisijos komunikate, kuris pasirodys 29 lakučio, apie tai turėtų būti užsiminta. Ir tikiuosi, kad parlamentas to prašys dėl ūkių stambinimo viskas pasakyta, bet tai nėra pasirinkimo dalykas. Beveik visi tą taip pat pripažino kokio žemės ūkio norime, kokio modelio norime, ką norime išlaikyti. Mm, maisto produktų gamyba yra svarbi. BŽUP yra skirta bendrai maisto produktų politikai. Ir komisijos komunikate apie tai kalbama apie tai, kad žemės ūkis yra maisto produktų gamybos sektorius. Kitas dalykas - tarptautinių priekybos sutarčių reglamentavimas. Jei nepavyks susijimti ir pakeisti situacijos, galima bus daryti ką tik nori, bet vis tiek situacija nepasikeis. Ūkiai ir toliau stambės, reikės imtis kitų priemonių ir taip toliau. Ir jau baigsiu tuoj. Dar apie BŽUP Tai yra Europai skirta politika ir mums reikia tokios BŽUP, kuri būtų solidari, leis, leistų knygams išvengti. Dobrze, że o agendzie wiejskiej mówi przedstawiciel Komitetu Regionów. Jeszcze naszego gościa. Tikrai gerai, kad regionų komiteto atstovas kalbėjo apie tą kaimo plėtros darbo tvarkę. Dabar Slovenijos atstovas. Aš norėčiau dar apie aktyvų kininkavimą pasakyti kas yra aktyvus ūkininkavimas, jeigu tai apibrėžiame, kad tai, tai tikslas yra teikti finansavimą tam, kas realiai gamina maistą. Tai tiesiog, kad viskas būtų teisingai padaryta. Ačiū. Dabar gal direktorius norėtų kažką pasakyti. Uh, thank you very much, uh, Chairman, uh, for the opportunity uh, to make our. Ačiū. Pirmininkė už uh, galimybę aiškiai išsakyti mūsų poziciją ir uh, Pradėsiu nuo to, ką komisijos narys nekart yra akcentavęs. Tai yra, kiek svarbos mes skiriame kartu atsinaujinimo klausimui. klausimui. Tai eina kalba ne vien tik tai apie tai, kad žemės ūkėje turėtų būti daugiau jaunų ūkininkų, eina kalba ir apie fizinio kapitalo įgūdžių, kompetencijos atsinaujinimą visame sektoriuje. Aišku, reikia žiūrėti tai, ką gali padaryti ES, Europos lygmenių ir ką valstybės narės gali padaryti savo lygmenių ir ką jau ūkininkai gali padaryti savo lygmenių. Ir aišku, tai ir bus diskusijų dėl žų pateities esmė. Ašu, kad galėsiu sutelkti dėmesį tik į kelis iš tų klausimų ir, ir pradėsiu nuo jaunos ūkininkės labai įdomaus pasisakymo Bet to, ką ji pasakė, kas po viso to slypi, tai yra, kalbant apie žemės ūkio visą transformaciją, ūkininkų skaičius mažėja, ūkių dydis didėja, bet turima žemės ūkio paskirties e, žemė, jos irgi mažėja. Ir tai reikia, to, ta, tas žibas, tas kliūtis reikia turėti omenyje, galvojant apie apžų pateitį. Na, aš nežinau, sunku gal būtų mm, žinoti, ką jauni ūkininkai galvoja, bet aišku, iš išorės žiūrint labai svarbu yra matyti, ką jauno ūkininko, kokia yra visa bazė, ar jis yra iš ūkininkų šeimos, ar jis turi kokį išsilavinimą šios ryties. Bet reikia nepamiršti ir tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, ilgalaikė perspektyva, ne, ne paties sektorius, bet visų pirma visos ekonomikos, tas sektorius regione, kokias turi perspektyvas. Ir aišku, paskui jau yra dar ir trumpalaikio laikotarpio aspektai, tai yra mm, žemės įsigymo kaina, darbo jėgos samdymo kaina. Uh, Ir čia mes turime, aišku, nubrėžti tam tikrą skiriamą liniją, ką galim padaryti per savo politikos priemonės ir ko mes negalime įtakoti per savo politikos priemonės. Taip, teisingai turime tiesioginės išmokas, kurios vis dažniau vaidina tą. Uh, uh, ap, ap, ap, apsauginės priemonės, atsarginės priemonės vaidmenį ūkininkams. Ir aišku, reikia kaip galima geriau per savo e, tas priemonės atspindėti, ką mes norime remti. Jauni ūkininkai yra tik nedidelė, aišku, dalis ir negalima ir nereikia uh, Mm, to vertinti pagal tai, kiek kažkokiu tai stebuklų mes sukūrėme. Aišku, kad tai yra tik tai papildoma rėmimo priemonė, turint omenyje biudžeto ribas. Bet aišku, reikia turėti omenyje ir kas nėra BŽUP ar ES politikos dalis. Visų pirma, tai būtų apmokesnimas. Apmokesnimo sistema e, didžia dalimi nulėmė žmonių galimybės pradėti dirbti žemės ūkio, iš jo pasitraukti, tas ūkio perėmimo klausimas, paveldėjimo klausimas. Toliau žemės rinka. 50 procentų žemės vidutiniškai yra nuomojama žemė ES tačiau tas, tas procentas skirtingose valstybėse gali būti 15 procentų, kitur gal 80 procentų, taigi situacija labai skirtinga. Toliau visa platesnė infrastruktūra, kokia egzistuoja, irgi yra labai svarbu. Toliau dar kiti mm, faktai reikia aiškiai pasakyti, kas yra tikros problemos, kurias būtina spręsti ir kas yra tiesiog faktai, kuriuos mes matysime ir kitose e, pasaulio kampeliuose, ar yra kokia ten žemės ūkio politika, ar iš vis nieko nėra. Štais metus e, Milano e, parodos kontekste mes surengėme jaunų ūkininkų seminarą, mes pakvietėme uh, Šimtus ūkininkų iš tikrųjų SEŽ organizacija parinko juos ir mes paprašėme jūs susis, pasitarti tarpusavę, susėsti prie salų ir apibriežti tris pagrindinius prioritetus, kuriuos jų manimų mums reikia išspręsti kaip problemą. Tre, ir aišku, kad treč, trečias iš, iš, iš tų iš tų dešimties seminarų tik tai e, Keliuose buvo paminėta kainų kintamumas, o daugiausia buvo um, didžiausia problema, kuri išiškinta visose dešimtyje darbo grupių, kurios dirbo seminare, buvo uh, galimybė įsigyti žemės ir uh, galimybė gauti finansavimą. Taigi visą tai reikia, aišku, sėti su politikos priemonėmis ir visur, kur be pažiūrėtumėm pasaulį. Uh, ūkininkų skaičius mažėja. Paulo de Castro tą paminėjo, aš, aš nesigilinsiu daugiau į tai. Visur tai pamatysime. Tai nėra pagrindinė problema. Pagrindinė problema yra ta, ar politika tą procesą spartina ar lėtina. Ir bus pasaulio banko studija kurios laukia po savaitės pabaiga, e, kur bus pasakyta, kurios priemonės lėtina tos procesus ir mažina skurdą kaimiškose vietovėse ten, kur darbo vietų netenkama pirminėme sektoriuje, paprastai daugiau darbo vietų su didesniais atlyginimais ir aukštesnėmis kompetencijomis yra sukūriama antrinėme sektoriuje kaimiškose vietovėse. Aišku, mes turime gyventojų piramidės problemą visur, visame pasaulyje. Čia ne vien tik tai jaunų ūkininkų problema, tiesiog tai yra jaunimo problema, kurią reikės spręsti bendrai. Ir yra ilgalaikių tendencijų, aišku, kur, tendencijų kurios, aišku, įtakojo ūkių dydį. Tačiau mes nematome to tiesioginį ryšio, kad na, dideli ar maži ūkiai tiesiogiai yra blogi aplinkai ar, ar geri aplinkai ir, ar taip toliau. Gali būti ir, ir, ir pavyzdžiui, maži ūkiai labai efektyviai veikiantis ir labai palankus um, aplinkai, gali būti ir didelių tokių ūkių, Taigi nedydis e, nulėmė. Tai kodėl aš tai miniu? Todėl, kad kažkur buvo paminėta, kad tokia priemonė užtikrina, aišku, viena priemonė daug tikslų nepasieks. Tai mes negyvename 60-metį, kur buvo viena priemonė skirta vienam tikslui. Mes dabar gyvename tokiame pasaulyje, kur yra derinamos labai įvairios užduotis vieną paketą, taigi reikia spręsti, kokio tikslo mes norime pasiekti. Reikia užtikrinti, kad tos įvairios priemonės, kurią mes turime, kurios yra valstybių darių meniu pasirinkimo variantė, būtų naudojamos taip, kad vienas kitas papildydamos jos leistų pasiekti bendrų tikslų. Tai yra, kad būtų daugiau jaunų ūkininkų, kurie ateitų į žemės ūkį. Tam mums reikia aiškiai žinoti, uh, ar to mes norime pasiekti su didesniu ir mažesniu skaičiu ūkininkų um, aktyvių gyventojų tarpę. Šiandien nereikia klaidingų tokių minčių turėti, kad ateityje mes turėsime daugiau jaunų ūkininkų nei šiandien. Žinia, kurią turime pasisudyti dabar, turi būti tokia, kad mes norime visose teritorijose, kad būtų ūkininkų, kad būtų kaimiškų vietovių, kurios galėtų sukurti daug darbo vietų. Dauguma iš jų galbūt būtų susita su maisto grandinėmis ir, ir paslaugomis susijomis su pirminė uh, pirminių sektoriumi, bet jau, aišku, um, išsilavinimo įgūdžių lygis būtų daug didesnis ir um, tvarumo aspektas būtų daug geriau užtikrintas, tiek aplinkosauginis klimato aspektas būtų išspręstas, tiek socialinis tvarumas būtų užtikrintas. Ir, aišku, tam mes turime derinti įvairias turimas priemonės. Na ir galiausiai paskutinis momentas tai yra žemės kainos. Yra fizmos komunikatas, kur yra pasakyta, ką valstybės narės gali padaryti ir ko neturėtų daryti. Bet taip pat reikia aiškiai išdėsti faktus, kuomet plėtros procese įstojo naujosios valstybės narės, mes puikiai žinojame, kad dauguma iš jų ateina m, mm, praktiškai su nuliniu paramos lygiu. Ir dabar paramos tam tikras lygis ar, ar koks bebūtų paramos lygis, kainų kažkoks rėmimo lygis, visą tai turėjo, aišku, įtakoti žemės ūkio situaciją. Tačiau mes niekur, vertinami faktus, nematėme to tiesioginio ryšio, ką daug kas mini, kad e, pavyzdžiui, būtų ryšys tarp e, žemės kainos senosiuose valstybėse ir kapitalizacijos lygio. Uh, Mes matome, aišku, vieną valstybės narės atvejį, kur visi mokėjimai buvo suvienodinti, matome regionių pasikeitimų. Daugelį kitų, pavyzdžiui, sakykime, Niderlanduose, Danijoje, didelė, da, didelė dalis spaudimo žemės kainoms daromas ne iš paramos pusės, bet iš kitų visai sričių dėl regionų, dėl, dėl teritorijos. Uh, Tai reikia žiūrėti į realius faktus. Ir dažniausiai situacija yra daug sudėtingesnė, nei yra pristatoma viešai. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Jūsų pasisakymas ir puikiai apibendrina mūsų diskusiją. Norėčiau už tai nuoširdžiai padėkoti. Aš atkreipsiu dėmesį į tris aspektus. Pirmiausia, tyrimo Rezultatų pristatymas yra puikia medžiaga mūsų pranešėjo tolesniam darbui. Direktoriaus noriu paprašyti, kad e, savo mintis e, išsakytas šiandien galėtumėte arba išgirstas šiandien perduotumėte ir komisijos nariui Hoganui, nes galbūt jam kiltų tam tikro peno mintims nes mes čia kalbame apie žemės ūkio ateitį. Taip pat e, gerą pasiūlymą pateikė Janošas Vaitsiechovskis, kalbėdamas apie būtinybę pasitelkti visą priepiantį požiūrį ir galvoti ne apie penkerių, septyniarių metų perspektyvą, o kurti vizijas iki 2030 arba 50 metų. kad galėtume derinti šią viziją, jos įgyvendinimą su veiksmais kitose sektoriuose, atsižvelgiant taip pat ir į globalizacijos um, pasaulinės prekybos procesus. Noriu padėkoti visiems už labai įdomias diskusijas, visiems pranešėjams. Manau, kad visi ypač jaunieji ūkininkai, šiandien esantis salėje turėtų būti patenkinti tuo, kad jų problemos yra svarstamos ir jomis domimasi. Kitas e, dabar tvarkės klausimas. Pirmininkas Tajanis yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos parlamentas turėtų atlikti uh, svarbesnį vaidmenį e, Europos ir Afrikos aukščiaus lygios sustikime, kuris vyks Abidžane lapčio 30 dieną, todėl jis Europos parlamentui pasiūlė posėdžių savaitę skirti Afrikos klausimams e, ir mūsų diskusiją susėti su pasirengimu šiam aukščiausio lygio susitikimui. Todėl e, šios dienos posėdėje mes numatėme atitinkamą temą taip pat ir turime komisijos atstovų Žemės ūkio generalinio direktorato. E, ir mūsų direktorius, sakau mūsų dėl to, kad ir tai Žemės ūkio generalinis direktoratas, jis ir šiaip dažnai pas mus lankosi, DEFCO taip pat E, atstovę turime Leonard e, Mizį, o Žemės ūkio generaliniam direktoratui John Clark atstovauja. Taigi prašau dabar. Atitinkamai lės tvarka, jūs ir pasisakyti, manau, kad Galite tarpusavyje susitarti, kuris pirmasis norėtų kalbėti, prašau. Well, thank you, Chairman. I, I seem to be... Ačiū, pirmininkė. Panašu, kad man reikia kalbėti tuščiai salėje, tačiau galbūt daugiau kolegų susirinks čia Norėjau pasakyti, kad šios diskusijos tikrai pačiu laiku rengiamas, nes kitą savaitę Dramblio kalo krante vyks ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimas. Kaip žinote, vyksta dramatiški ekonominiai ir socialiniai pokyčiai Afrikoje. Mm, gyventojų skaičius auga labai greitai iki 50 metų nuo pusantro milijardo iki 2,4 milijardų gyventojų skaičius padidės Afrikoje ir e, daugiausiai tai bus jauni žmonės, 70 procentų gyventojų e, gyvens kaimo vietovėse ir bus priklausomi nuo žemės ūkio. Dabar žemės ūkis sudaro trečdalį bendraudaus produkto Afrikos, taigi Afrikos kontinentas kiekvienais metais turi sukurti 18 milijonų naujų darbo vietų tam, kad e, galėtų patenkinti darbo rinkos poreikius. Ir e, žemės ūkio ir maisto produktų sektorius yra vienintelis sektorius, kuris gali sukurti tiek darbo vietų, todėl žemės ūkio vystimasis bus labai svarbus sėkmingoms, vykdant, tikinti sėkmingų Afrikos ekonomikos reformų. Todėl Afrika nori patvirtinti uh, tinkamus politinius e, pagrindų sprendimus e, ir vystyti žemės ūkį, e, nes Afrika yra vienintelis pasaulio regionas turintis daug dirbamos žemės ir darbo našumas joje yra dar pakankamai žemas, taigi kaip ES gali prisidėti prie žemės ūkio vystimosi. Afrikoje padėdama ypač jauniesiams ūkininkams. Taigi pirmoji galimybė šios paramos yra per paramą mūsų žemės ūkio politikos, bendrosios žemės ūkio politikos siekiant paskatinti žemės ūkio vystimąsi Afrikoje. BŽP per pastaros metus buvo reformuojama, orientuojama labiau į e, rinkos situaciją, buvo atsisakyta e, eksporto subsidijų ir tiesioginės išmokos yra atskirtos nuo gamybos, taip pat taikomos, taikomi lengvatiniai muitai pagal e, sistemą viskas išskyrus ginklus Afrikos e, žemės ūkio produkcijos, kuri gali patekti beveik be jokių muitų į 500 milijonų gyventojų vartotojų Europos rinką. Taip pat taikomas išimtis e, liberalizavimo, rinkos liberalizavimo reikalavimų tam tikroms e, svarbesnioms arba pažeidžiamesnėms sritims. Taip pat e, jaunieji Afrikos ūkininkai, jaunieji verslininkai vis labiau sitraukia į eksporto į ES procesus, į tinkamus sandorius. ES yra vienas didžiausių eksportuotų ir e, importuotų žemės ūkio ir maisto produktų, tačiau mes iš tiesų labai daug e, importuojame, esame didžiausias importuotas e, žemės ūkio produktų iš Afrikos importuojame daugiau nei e, JAF, Japonija, Kinija, Rusija ir Kanada kartu sudėjus. Kitas būdas, kaip mes remiame Afrikos ūkininkus, ypač jaunuosius, tai yra skatindami vystomąjį bendradavimą arba per vystomąjį bendradavimą. Maždaug prieš penkeris metus Žemės ūkio maisto sektoriui nebuvo skiriamas pakankamas dėmesys e, vystumo bendarbiavimo srityje. Dabar jau pripažįstama, kad šiame sektoriuje tikrai galima skurti naujų darbo vietų ir skatinti jo ekonomikos augimą. Taigi dabar reikia vykdyti tinkamą politiką. E, e, <clears throat> Žemės ūkio maisto organizacija G7, 20. Taip pat mes jau tą pripažįstame. Ir e, keičiamės e, tinkamą teigiamą patirtimį. Taip pat ir kaimo vietovių plėtros ir priežiūros srityje. Manau, kad be ŽUP yra e, tikrai labai svarbus atspirties taškas visiems regionams, kurie nori vystyti savo žemės ūkio sektorių, bendarbiavame su Afrikos su sąjunga, siekdami vystyti regiono žemės ūkio pajėgumus, o tai e, reiškia, kad e, diskutuojame apie priemonės, kuris būtume pasitelkti, kad e, padarytume žemės ūkį patrauklesnį jauniesiams ūkininkams, modernizuotume, mechanizaciją skatintume įvairovę, stiprintume ir skatintume ir taip pat skatintume aktyvesnį uh, ūkininkų jaunų dalyvavimą maisto produktų grandinėje bei skatiname juos pasitelkti modernes technologijas ir e, skatiname, kad ūkininkai taptų smulkiais ir vidutiniais e, verslininkais arba dar labiau verslininkėmis. Todėl mums reikalinga tinkama politinė sandara kad ūkininkai galėtų geriau organizuotis ir galėtų turėsni, turėti didesnį įtaką maisto produktų grandinėje. Su to problema susidurėme Europoje e, taip pat, nes labai dažnai uh, Šiuo metu dar yra tokia situacija, kad ūkininkai ir maisto gamintojai yra skirtingose barikadų pusėse, tuo tarp mes norime, kad e, jie pradėtų glaudžiau bendradarbiauti ir tokiu būdu Afrikoje padidės ūkininkavimo profesijos patrauklumas. E, tai yra klausimai, e, ties kuriais mes daugiausiai dirbame bendradarbiaudami su Afrikos sąjunga, pripažindami labai svarbu maisto žemės ūkio sektoriaus vaidmenį mažinant skurdą Todėl siekime ir toliau e, glaudžiau bendradarbiauti su Afrikos Sąjunga, kad e, su, galėtume mobilizuoti išteklius e, ir, žinoma, teikdami atitinkamą didelio masto vystomą pagalbą, apie ją kalbės Lenartas Defko atstovas. Uh, Mes remia atitinkamas priemonės, kad būtų mažinama socialinė atskirtis e, kaimo vietovėse, taip pat e, e, informacijų ryšių technologijų plėtra. Kai kuriuose Afrikos šalise remiame taip pat mokslo tyrimų plėtros programoje Horizontas 2020 yra numatyta atitinkama parama Afrikos e, šalims, taip pat klimato kaitos, kovos su klimato kaita kontekste gyvenime įvairius projektus ir bendradarbiavime. Skatime bendradarbiavimą su jaunais Afrikos ūkininkais įtraukdami tokias organizacijas kaip Sėdžia, mainų e, programas e, remiame, taip pat siekiame sukurti kuo didesnę priedamą vertę Afrikos um, žemės ūkio ir maisto produktų gamybos procese. Taip pat uh, Afrikoje tikrai yra labai uh, platus, turtingas maisto produktų paveldas ir mes skatinsime geografinės kilmės uh, ženklinimo sistemos įdėgymą bei sieksime, kad būtų skatinamos investicijos, mažinant atitinkamas biurokratinės kliūtis. Tam kalbant apie tarp vyriausybinį bendradarbiavimą, sustiprinome bendradarbiavimą tarp Europos ir Afrikos privataus sektoriaus struktūrų, skatiname naujus kontaktus ir investicijas raginame ir skatiname europinės įmonės investuoti į Afrikos <clears throat> žemės ūkio e, ir ūkininkavimo verslą. Mūsų įmonės e, tą investicinę veiklą jau yra pradėjusios ir kitą savaitę e, į Abidžaną vyksime su Food Drink Europe asociacijos atstovais ir sieksime dar labiau sustiprinę bendrabiavimą tarp Europos ir Afrikos žemės ūkio verslo struktūrų. Mes turime, žinoma, elgtis, elgtis atsakingai, užkirsti kelią žemės grobstimui, užtikrinti investicinę gražą. Visiems ūkininkams nepriklausomai nuo ūkių dydžių, kolega Leonardas, manau, taip pat pristatys jums ES išorės investicijų planą kurio bus, kuris bus įgyvendinamas siekiant remti tiesioginės investicijas į Afrikos žemės ūkio sektorių. Aš e, manau, kad tinkami politiniai e, sprendimai ir investicijos į privatų sektorių turėtų būti per pastaruosius, per, per busmos penkerius metus tos dvi kryptis, kuriamis e, turėtume sparčiausiai judėti į priekį, bendarbiaudami su Afrika. Mes šiuo metu kalbame apie partnerystę, o kažkokį tai neokolonialistinį santykių su Afrikos šalimis, kuomet yra teikiama parama, mes puikiai suprantame, kad reikia priimti tinkamus politinius sprendimus, kad stiprintume investicijas į žemės ūkio ir maisto gamybos sektorių. Jeigu sugebėsime dėl to sustarti aukščiausio lygio sustikime, tai vertinsiu kaip rimtą žingsnį į priekį, nes tai tikrai pasitarnaus Afrikos ekonomikos augimui ir naujų darbo vietų kūrimui e, ir tikrai galės e, paversti e, E, tą didėjantį gyventojų skaičių e, naujomis galimybėmis. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Jūs e, puikiai pratesėte mūsų anksčiau svarstytą paramos jauniesiams ūkininkams diskusiją. Dabar prašau kalbėti DEFCO generalinio direktorato atstovą Leonardą Mycį. Ačiū pirmininkė, laba diena. Visada malonu grįžti į Žemės ūkio komitetą praėjusienėms metams po to, kai į Žemės ūkio generalinį direktoratą, nes prieš metus iš jo išėjau. Taip pat e, pas, noriu pastebėti, kad komisijos atskiros tarnybos siekia suvienyti pastangas, rengdamasi minėtam vadovų susitikimui ir formuodamos e, didelę e, solidžią komisijos delegaciją, kuri vyks į Abidžaną. Pirmadienį bus ES Afrikos verslo forumas. Jis E, bus skirtas e, tendencijoms privačiame sektoriuje. Maname, kad privatus sektorius vaidina svarbiausią vaidmenį siekiant augimo ir darbo vietų kūrimo, nes forumo tema - investicijos į tvarę ateitį. Negalime tikėtis e, tvarios ateities Afrikoje, jei nesuteiksime tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo darbo tvarkės, kurios pagrindiniu tikslu būtų jaunimas. Tai svarbiausias e, mūsų tikslas, kurios sieksime Abidžane artimiausiomis dienomis. Ir svarstydami kitos savaitės renginių prioritetus, akcentuojame keletą dalykų. Visų pirma, investicijos į žmonės, moksli, mokslą, technologijas ir įgūdžius. Antra, atsparumo stiprinimas, taika, saugumas ir valdysenas valdysena, trečia e, judumo ir migracijos valdymas ir trečia investicijų mobilizavimas, e, struktūriniai e, pokyčiai Afrikoje. Pratesamas Džono pasakytų žodžius, noriu pasakyti, kad reikia holistinio požiūrio į tai, kaip, kokio dėmesio kokios politikos sulaukia jaunimas že, Afrikos žemynė pastaruoju metu. Mes tai analizavome, kaip žinote, vystomajame direkt, visomajam direktoratui iki 30-ųjų patikėtos e, nemaž, ne, nemaži fondai, kuriuos reikės investuoti daugiausiai pasaharės e, regionus. Reikia tinkamo politinio pagrindo, politinės sistemos, valdysenos, taip pat reikia tinkamo politinių projektų, nes svarbu, kad jauni žmonės pasirinktų e, žemės ūkį ir agri verslą. vienas iš tikslų, kurius sieksime kitą savaitę - patvirtinti įgūdžių, įgūdžių keitimo darbo tarkia profesinius mokymus akcentuoti. Ir vienas klausimas visada iškilantis Žemės ūkio ministrų susitikimuose - tai paslaugų užtikrinimas. Negalime kurti žemės ūkio sektoriaus ir politikos, jeigu tų pastangų nelydi kitų reikalingų paslaugų tinklas. Inovacijos kitas svarbus dalykas. Ir čia susidurėme su klimato pokyčių iššūkiais. E, įvyko šalių konferencija Bonoje, dabar lauksime konferencijos ir renginių Paryžiuje, kuri vyks gruožė mėnesį. Turime mąstyti, kaip prisitaikyti prie, prie klimato kaitos ir kaip panaudoti visas žemės, visų žemės ūkio bei įrankius ir inovacijas, kad pritrauktume jaunimą ir kad jaunimas taip pat siektų šio tikslo prisitaikyti prie klimato iššūkių. Šiomis dienomis sulaukėme daug klausimų dėl e, kenkėjų ir lygų Ypač vienas kenkėjas yra paplitęs Afrikos pasėliuose, taip pat, o kitas kenkėjas puola e, oškas ir avis. Konsultuojame su kitomis dirbančiomis šioje srityje organizacijomis, ieškodami atsakymo, kaip kovoti su tais kenkėjais. Atsparumas yra svarbiausias žodis, mąstant apie ateitį draugės su partneriais iš WFP ir kitais tarptautiniais partneriais bei JAV rengiame kasmetinę ataskaitą apie maisto produktų krizę. Ir žinoma, turime dirbti su humanitarinėmis humanitariniais poreikiais besirūpinančiomis institucijomis. Taip pat reikia pasitelkti iš ankstinio perspėjimo sistemas. Mhm panaudojame visas informacijos ir ryšio technologijas bei palidovinės sistemas, kad numatytume, prognozuotume riziką, kurią kelia klimato kaita, ar tai būtų Elninio reiškinys, kai kurios prognozės yra labai liūdnos artimiausioms savaitėms ir mėnesiams. Tarptautinė žiniasklaidoje nemažai apie tai buvo neseniai kalbėta Svarbu parinkti tinkamas politinės priemonės, nepamirštant rizikos valdymo priemonių, kurios reikalingos jauniems ūkininkams, ypač Afrikoje, kad jie galėtų valdyti šią riziką. Investicijų mobilizavimas. Džonas kalbėjo apie tai, kad reikia holistinės politinės aplinkos. Jau panaudojame turimas priemonės ir platformas, pavyzdžiui, KADEP, tai yra mums svarbiausias e, įėjimo punktas, nes čia, nes čia susisieja valstybių narių planai ir tai planai, kuriuos e, kuria valstybės ir kurios yra jų savininkės, reikia planų apimančių įvairias interesų grupės, reikia patraukti e, jaunimą ir ypač moteris, e, suteikti moteriams galimybę tapti lyderėmis. Neseniai paskelbėme dokumentą apie lyčių integravimą maisto ir e, mytybos saugumo programuose. Taip pat kalbame kaip, apie tai, kaip patraukti jaunus žmonės į žemės ūkį, kokios investicijos reikalingos. Ir čia perinu prie Europos investicijų plano. Kaip žinote, tai yra viena svarbiausių iniciatyvų, kaip pritraukti investicijas ir, jas, m, mm, pa, ir, ir jų skaičių padauginti, pasitelkiant garantijų fondą, Europos plėtros fondą, o, Euro, o žemės ūkio srityje ypač aktualu įtraukti komercinius bankus. Ir uh, užtikrinti, kad jie teiktų pagalbą ūkininkams. Jeigu norime suteikti, e, tai svarbu, jeigu norime suteikti ūkininkams, ypač jauniems ūkininkams, tikras ilgalaikės galimybės, reikia nepamiršti techninės paramos ramščio, tai antras ir trečias ramstis išorės investicijų plane. Ir Čia mūsų tikslas gerinti bendrą verslo aplinką, suteikti daugiau galimybių pateikti bankams patrauklius, bankų investicijoms patrauklius projektus, nes tas segmentas dar yra silpnas daugelį Afrikos šalių. Džonas kalbėjo apie tai, kad reikia įtraukti Europos maisto ir gėrimų srities įmonės. Mes norime sukurti tvarų verslo planą Afrikai ir skatinti dialogą tarp Afrikos ir Europos privataus sektoriaus, nes būtent tas sektorius geriausiai žino kliūtis ir galimybės investicijoms. Taigi, pasitelkus Europos investicijų planą, norime panaudoti 4,1 milijardą ES eurų, kad tai būtų kaip tas veiksnys, kuris pritrauktų dar daugiau investicijų iš, iš privataus sektoriaus. Ir jeigu partneriai prisidės, tai tas svarto efektas bus pasiektas, jis bus ypač efektingas vietoje. Negalime tikėtis klestinčio žemės ūkio gerovės kaimo vietovėse, jei investicijų nespręsime holistiškai. Todėl yra daugybė kitų galimybių, ne tik žemės ūkija. Tos galimybės bus atvertos ir Abidžanas pradės naujų e, patrauklių investicijų procesą. Pradėsime nuo miestų, žinoma, norime klestinčių kaimo vietovių, kad žmonės nebūtų verčiami migruoti per viduržėmio jūrą arba E, persikelti iš vienų pietinių e, kraštų į kitus e, pietinių miestų lušnynus. Taigi reikia pertvarkyti kaimo vietovių sistemas, reikia plėtoti kaimo vietovės, atsisakyti to izoliuoto, segmentuoto požiūrio, kuris egzistavo. Reikia patraukti jaunimą pasitelkus skaitmeninę darbo tvarkę, pasitelkus e, mobiliuosius telefonus. Tai aktualu, kalbant apie žemės ūkio sektoriaus grandinę, taip pat elektrifikuoti kaimo vietovės, e, teikti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms jų e, augimui. Džonas kalbėjo apie verčių grandinės, Pavyzdžiui, kainų skaidrumas yra svarbus. Tai dar sudėtingesnis klausimas e, Afrikos ūkininkų bendruomenėse. Turime laipsniškai atsisakyti prekėmis grindžiamo požiūrio. Geografinės nuorodos yra vienas iš šio e, proceso veiksnių. Numatome e, surenkti renginį skirtą E, šiam klausimui, kur bus kalbama apie verčių grandinės. Sieksime didinti ver, tą vertę, kur skatinti tvarias sistemas, skatinti e, sąžiningą priekybą, priekybą ekologiškais produktais, kurti įtraukės verčių grandinės ir įtraukti ūkininkų bendruomenę. E, pavyzdžiui, kava, medvilnė yra tie produktai, apie kuriuos galvojame, kurdami ta, tas verčių grandinės. Norime taikyti įtraukų požiūrį ir galimybė gauti prieigą prie žemės yra labai svarbi, taip pat atsakingo aukininkavimo samprata bus įtraukta į projektus, kurie bus finansuojami iš Europos investicijų e, fondo. Galiausiai noriu pasakyti, kad mes draugės su kitais direktoratais e, akcentuosime Berlyno hartiją ir pristatysime Berlyno kaimo jaunimo modelį. Ir galiausiai sieksime įvertinti savo veiklą apčiuopiamai, bandysime išsiaiškinti, kokį poveikį atneša mūsų projektai, ypač po 2020-ųjų, nes mat, tada matysime, kuomet mūsų pastangos e, duoda geresnių rezultatų. Labai ačiū direktoriui. Dabar parlamentarai, panas Agnių visų pirma. Thank you. I, not to put a pun on the word elephant, because we're talking about Africa. Na, kalbam apie Afriką ir iš tikrųjų salėje yra tas mm, dalykas, apie kurį nieks nekalba, bet visi mato, tai yra Kinija. Uh, Kinija perkasi didžiulis gabalas žemės ar nuomojasi, siurbia mineralus ir tai yra realybė, tai vyksta. Ar Europos Sąjunga, Europa bent kažkokį vaidmenį vaidina Afrikoje dar? Galime gražyti rankas iš kalties, kas buvo kolonialistiniais laikais, o tarpu Kinija žengia dar vieną žingsnį į e, priekį, jie įsivaizduoja, kad e, Afrika yra jų žaidimo aikštelė ir viskas. Taigi klausiu Kinijos, ar jūs kažką darote dėl Kinijos savo 4A Afrikai programoje, nes e, Jeigu galvosime, kas laimės, kas pirmas, tai čia Kinijos jau yra erdvė. Našu, kad Europa nebesugeba uh, nežiūrint visų priemonių, visų fondų, vis, visų išteklių, ten ką nors daryti. Tai kodėl mes neminim tos Kinijos? Arba jeigu paminėsime tą Kiniją, tai ką dėl jos galim padaryti? Dziękuję, pan poseł Flanagan. Flanagan. A, and... Tai nepaprastai įdomi tema. įdomi dėl to, kad nuolat kalbame apie pabėgėlių krizę, ką dėl jos kalbėti, e, daryti, mm, taip pat reaguojant būtent į tai, e, ką daryti, bet jūsų atveju čia jau būtų nereagavimas, o ėmimasis iniciatyvos. Tai aš tikrai pritarčiau tam, bet mm, aš esu iš šalies, Eirijos Respublikos, iš kurios šimtai metų žmonės išvažiuoja. 19 žmonių iš mano, iš mano šeimos narių turėjo į Londoną migruoti. Dar prieš tai milijonai žmonių gal, turėjo palikti salą. Ne dėl to, kad jiem nepatiko kraštovaizdis ar oras ar kaimynai. Jie turėjo palikti šalį, todėl kad neturėjo pasirinkimo. Jeigu situacija būtų pagerėjusi namuose, uh, žmonės būtų pasilikę. Ir dabar jau laimiai gerėja situacija ir žmonės lieka airijai. Tai toks yra sprendimas. Afrikai, manau, būtų toks pats sprendimas, tačiau kas mane neramina, kad iš, tai girdime tokius svarbius pasisakymus, tačiau tik tai trys parlamentarai salė. Ar yra kokia galimybė užtikrinti, nežinau, kvorumą, kažką tai tokio, kad. Mm, nebėra žmonių salėje, parlamentarų salėje, nežinau, ar čia tik tai tie 300 eurų per dieną, ar, ar kas gali lemti. Baisu tai matyti. Panie pośle, może bez komentarzy, ale no wcześniej są planowane. Gal nekomentuosiu parlamentaro pasisakymą. Yra dažnai tokia situacija ketvirtadienį, nes parlamentarai turi planų, turi kitų veiklų. Panas Bogovič. Pisarna. Taip, aš irgi norėčiau, kad daugiau parlamentarų būtų salė, bet aš tikiu, kad daug kas gal žiūri transliaciją iš savo biurų. Iš tikrųjų, susidurėme su e, daugybė iššūkių šiame žemynė, kur gyvent darbuotojų skaičius bus dvigubai daugiau 2050 metais nei dabar. Gali netgi keturis kartus viršyti šio žemyną gyventojų skaičius Europos gyventojų skaičių. Taigi tai labai rimta situacija. Aš manau, kad Europa, visas išsivystęs pasaulis privalo padėti šiam žemynui kuris šiandien yra nepaprastai sudėtinga situacija. Aš nesu už tai, kad grįžtumėm į Afriką kaip kolonialistinė jėga, kaip kad buvo prieš kelis šimtus metų, tačiau mums reikia sistemingos pagalbos sistemos, kad tikrai mm, žmonės gyvenantis tame žemynė mm, būtų pajėgus formuoti savo likimą patys. Tai reikia pagalbos ir žemės ūkė, ekonomikoje, lyčių integravimo srityje. Iš, reikia išspręsti esminius iššūkius klimato, ekonominius iššūkius, iššūkius susijusius su migracija taip pat. Ir aišku, kad į šį žemyną turime žiūrėti holistiškai ir formuoti tokius procesus, kurie skatintų vystimasi. Labai tikiuosi, kad tokiu būdu Europos išorės politika bus suformuota išmintingai ir tikslingai ir mūsų vaidmo Afrikoje politinių požiūrių bus uh, lygiai mm, toks prasmingas kaip ir mūsų vystomoji pagalba, jos mastas. Labai tvaru teikti tvarę pagalbą Afrikai, užtikrinti jos politinio vaidmens stiprėjimą, kad būtų garantuotas naudingos šio žemyno vystimasis ateityje. Ačiū. E, na Światowym Dniu Żywności, który odbył się 16 października. Pasaulio maisto dienos proga spalio 16 dieną Romoje popiežius Pranciškus e, migraciją, pabėgėlius e, siejo su ekonomikos išsivystimu, galimybę gauti maisto, vandens, e, prieigą prie infrastruktūros. Ir jis sakė, kad tai yra geriausia pagalbos forma, nes labai dažnai mes kaip žūp autoriai, girdime tokių žodžių, kad bendra žemės ūkio politika remia tik mūsų žemės ūkį, bet e, daro neigiamą poveikio žemės ūkio vystimuisi, sakykime, Afrikos valstybėse. tai manau, kad mūsų sistemos turėtų būti nukreiptos tą kryptimį, būtent, um, kad uh, gamyba vystytųsi ten, kad padėtumėm sukurti uh, sąlygas geresniam apmokymui, švietimui ten, kad uh, būtent duotumėm jiems ne žuvį, o meškerę. Mówimy o problemach wody, Taip pat gal reikėtų žiūrėti ir į politinės problemas, problemas dėl žemės, dėl vandens, taip pat problemas e, siemas su lygomis. Čia mūsų veiksmai turėtų būti visiškai aiškus. Mes turėtumėm įtakoti, aišku, ir aplinkos būklę. Uh, Aišku, mes kalbame apie globalizaciją, pasaulinę rinką, tarptautinę priekybą ir taip toliau. Ir man atrodo, ES yra tarptų tarptautinių organizacijų, kurios tikrai labai daug paramos teikia, ypač vystomosios pagalbos. Aišku, būtinai grįšime dar prie tų klausimų. O dabar Paprašysiu mm, mūsų svečių sureaguoti į parlamentarų užduotus klausimus. Tiesa, džiaugiuosi, kad ir ponia Maginės dar sugrįžo. Taigi, dabar žodis komisijai. Thank, thank you, Chair. Well, I'll, I'll react briefly on three points. Uh, the elephant. Kalbant uh, apie tos akivaizdžius dalykus, apie kuriuos niekas nekalba ir parama besivystančiams šalims, ponė Egniu Iš tiesų tai yra rimtas problemos, kuriams nepakankamai skiriama dėmesio komisijoje ir ES galime. Negalime tvirtinti, kad visa Kinijos veikla Afrikoje yra neigiama, tačiau kai, kai kuri iš tiesų. <clears throat> Nes tas a, a, Kinijos dalyvavimas jaučiamas per vyriausybinės struktūras, per privatų e, sektorių, tačiau Kinija taip pat e, nemažai investuoja infrastruktūrą, tai yra kelius, uostus, geležinkelius, tai yra naudinga Afrikos šalims, tačiau iš tiesų kai kurios investicijos arba Kinijos veikla yra žalinga, kaip minėjote, nes Kinija vykdo industrinę industrinę e, gamtinių išteklių gavybą, siekdama užtikrinti e, Kinijos pramonės išlikimą, o ne aprūpinti Afriką maistu. Tai e, čia taip pat reikia kalbėti ir apie tam tikrus tarpusio santykius, kuomet Kinė turi didesnių svertų, būdama didelė šalimi paveikti mažesnės Afrikos šalis. Todėl manau, kad svarbu kalbėtis su, su kitomis šalimis, skaitant ir Kiniją, apie atsakingas investicijas, ABPO e yra patvirtinusi taisyklės ir gairės, kuriomis yra nustatomi tam tikrai pribojimai investuotojams ir aš tikiuosi, kad Kinijos vyriausybės investuotojus kontroliuoja ir e, vadovausius su tomis sungarėmis ir e, pamenate, kuomet Žempinas lankėsi Afrikoje, jis apgailestavo dėl kai kurių Kinijos kompanijų veiksmų ir pažadėjo e, situaciją pakeisti, nežinau, ar jau buvo pakeista, kalbant apie ES ir Afrikos tarpusavio santykius, taip pat su Afrikos sąjunga. Tiksim, tikimės kad e, kitą savaitę bus e, patvirtintos atitinkamos rengiamos gairės, kurioms e, pritars tiek vyriausybės struktūros, tiek privatus sektorius. Turiuomenyje atsakingą požiūrį investicijas iš privataus sektoriaus ir uh, ir kokias sąlygas turėtų sudaryti Afrikos valstybės, kad pritrauktų tinkamas investicijas ir tikiuosi, kad tokiu būdu galėsime parodyti, kad e, skatiname savo partnerius Afrikoje skatinti savo ruoštų. Atsakingas investicijas, o ne vien tik siekti pritraukti per Svilankos ar Kinijos investuotojus dėl migracijos Tai taip pat sudėdamoji e, aukščiausio lygio sustikimo darbo tvarkės dalis, akivaizdu, kad vienas iš būdų pašalinti paskatas ekonominės migracijos ir kuriant darbo vietas kaimo vietovėse ir žemės ūkio ir maisto gamybos sektorius iš tiesų šiuo metu yra vienintelis, kuriame Afrikoje galima sukurti daug naujų darbo vietų, pakankamai naujų darbo vietų, kad būtų galima pažaboti migracijos srautus. Praėjusiu metu aukščiausio lygio sustikime ir taip pat pagal ES vystamosios pagalbos programą žemės ūkis, e, žemės ir maisto gamybos sektorius buvo įvardinti kaip e, tos sritis bendrabiavant su Nigerija, Afrikos kišlio šalimis, e, kuriuose būtų galima. Tai buvo įvardinti kaip sektoriai, kuriuose pakeitus pagerinus situaciją būtų galima rimtai spręsti migracijos problemas. Dėl tų teiginių, kad BŽUP yra žalinga e, tvariam ūkininkavimui, tvariam žemės ūkiui Afrikoje arba daro žalą. Tai iš tiesų taip nėra, galbūt prieš 20 metų, kuomet buvo vykdomas tam tikros taikomos e, importo subsidijos, eksporto subsidijos, tai nukentėjo e, paukštienos e, gamybos e, sektorius e, Ganoje ir kitose <clears throat> Afrikos šalise. Tačiau dabar tiesų dabar situacija tikrai pasikeitė, mes neturime tokių biudžetinių galimybių, kad leistume kiekvienai karviai skraidyti lėktuvais pirmąją klasę, nes apie tai <clears throat> yra mm, kažkada garsiai pasakė Australijos atstovai. <clears throat> Ir e, Nepaisant to, turime dar atlikti nemažai aiškinamojo darbo apie tai, kad dabartinė BŽP iš tiesų tikrai nedaro jokios žalos, o atvirkščiai yra naudinga nesveistančių regionų vystimuisi, nes pagal BŽP yra importuojami e, produktai šitų regionų Europos Sąjunga ir galbūt būsite nustebę, jeigu pasakysiu, kad nemažai šalių e, BŽP renkasi kaip pavyzdį savo atitinkamų žemės ūkės sistemams kurti. Ačiū, aš tik norėjau pritarti tam, ką Džonas sakė, ne dėl to, kad dešimt metų dirbau Agri generalinio direktorate, tačiau tikrai daugiau dėmesio turime skirti viešiesiems ryšiams. Ir, nes procesų dinamiškumas keičiasi per pastarosius metus, nes eksportas iš Afrikos, Brazilijos, šiuo metu pakeičia kai kurios e, vietos gamybos produktus ir mm, vis dar galvojama, kad dėl Europos BŽUP taip vyksta, tačiau taip nėra. Mes turime e, pasirinkti tikrai negynybinę poziciją šią informaciją skleisdami. Dėl Kinijos prieš dvi savaitės ponegnių grįžau iš Kinijos, iš, iš Aputo ir Kinai stato ten tiltą kuris kainuos 800 milijonų dolerių. Tai iš tiesų Kinija, Kinijos veikla yra pastebima. Pavyzdžiui, Mozambikas yra 181 vietoje 190 pagal uh, gyventojų pajamas. Ir uh, turint omeny Mozambiko šalies dydį, kurios pakrančių ruožas, e, e, pakrančių ruožo ilgis 2500 km tęsiasi e, ir turint omenyje pajamas vienam gyventojui, tai tos investicijos tikrai yra labai rimto dydžio. Ar Mes e, norime, kad Kinija perimtų Mozambiką iš tiesų ne ir mes norime parodyti, kad egzistuoja ir kitokie verslo modeliai, nebūtinai tie, kurias e, Kinija nori įsiūlyti Afrikos kontinentui, mes norime pasiūlyti tokį modelį, kurio būtų sustiprinamos vietos bendruomenių teisės ir taip pat uh, atkreipimas dėsis dėmesys į socialinės ir aplinkosauginės problemas. Mes neseniai e, buvome susitikę su Europos e, finansiniais tarpininkais, e, kurie tarpininkauja tarp mūsų, IAP ir tarp tiltų statytojų, kurie nori dalyvauti atitinkamuose konkursuose statyti tiltus. Ir jie mums sako, tie tarpininkai, kad jeigu Europa ir toliau reikalaus, e, kels tokius aukštus reikalavimus, e, aplinkos sauginius ir taip toliau, tai bus labai sudėtinga gyventi tokius projektus, e, nes kiti siūlo pigiau ir kitaip. Toks yra mūsų modelis, mes galime jį pritaikyti, šiek tiek pakeisti, tačiau iš tiesų negalime aukoti tam tikrų standartų ir principų kuriais vadovaujamės. Džonas minėjo, kad vienintelis forumas, kuriame galime kalbėti su Kinais, pasakyti, kad Mozambike aktyviausiai veikia ne ES valstybės, aktyviausiai veikia Kinija, Turkija ir Indija, ne tik žemės ūkės, tačiau statybų vystimosi e, projektų gyvenimo srityse, tai yra tos trys šalis, kurios yra aktyviausios. Todėl mes turėtume e, didžiųjų valstybių 20-ko kontekste daugiau kalbėti su kinais, indais, kitomis šalimis ir apsitarti tarpusavyje, kokie modeliai vystimosi būtų tinkamiausi Afrikai per artimiausius 20 metų. Kalbant apie e, <clears throat> priežastis, pavyzdžiui, migracijos, tai akivaizdu, kad e, žmonės migruoja, pavyzdžiui, aš pietinė Afrikos dalyje, e, pietų kryptimi Daugelis e, nori išvykti gyventi į Pietų Afriką ir e, jie nori neišvykti toli nuo savo namų. Todėl mes ir turime atitinkamas paskatas sudaryti jaunimui likti savo šalise. Aš nepaminėjau mytybos Tačiau akivaizdu, kad e, būtina užtikrinti tinkamą mytybą vaikų per pirmasis tūkstantį gyvenimo dienų, tam, kad jie pato galėtų užaukti sveiki ir būti tinkama darbo, tapti tinkama darbo jėga. Ir mm, mm, Taigi e, vaikų vystimasis yra Mozambike, pavyzdžiui, yra dėl netinkamas mytybos sutrikęs e, maždaug 25 procentų. Jie tikrai ne, negali tapti pilnavertę darbo jėgą, kuomet vaikystėje neturi sąlygų tinkamai vystytis. Pirmininkas, dar grįžime prie šio klausimo Žemės ūkio komitete, tačiau turime dėti Taigi, mm, manau, kad e, ta Europos Sąjungos vizija turėtų e, būti atitinkamai suprantama ir pasaulyje. Mes norime padėti, o ne ką nors primesti. Manau, kad tiek e, PPO kontekste. Mm, tai taip pat turi būti matoma. E, dabar manau, kad tikrai turime apie ką kalbėtis. Ir toliau dar šios temos visapusiškai neapsvarstėme, neišsėmėme, nes manau, kad tokiuose diskusijose kartais ir pasijunta tam tikrą kritiką PPO atžvilgių. Ir pons Klarkas tiksliau BŽP politikos kontekste, tačiau kaip pons Klakas paaiškino, kad ši politika tikrai. Pone Maginės, atsiprašau, pirmininkė, pratęsiu jūsų žodžius. Svarbu, kad įsiklausytume dėl, dėl to, kas sakoma apie žemės ūkio politiką, BŽUP, kad ji kenkia e, besivystančioms šalims, sumažinome eksporto mastus, nes praeitie eksporto mastai tikrai kenksmingai veikė tų šalių e, žemės ūkio vystimas. Taigi ačiū už Jūsų pastabą. Taip. Tai tikrai gera mūsų šiandienos diskusijų baigtis. Ačiū komisijos atstovams, ačiū visiems. Ir manau, kad pristatysime išsamesnės informacijos visiems, visiems parlamento nariams, kurie, kaip žinote, nedalyvauja šioje posėdžioje dalyje dėl objektyvių priežasčių, nes paprastai uh, yra gausus dalyvių būrys. Neslaukiu jokių pastabų dėl posė, koordinatorių posėdžio protokolo. Jei niekas daugiau nieko nekomentuoja, laikysime tą protokolą patvirtintų ir šiandienos darbą baigėme. Nepamirškite, kad trečiadienį 29.19 val. vakare susitinkame su ponu Hoganu, kuris pristatys komisijos komunikatą dėl BŽUP po 2020-ųjų. Tai tik e, informacinis pranešimas, po to mes rengsime savo pranešimą, bus teikiami teisės aktų pasiūlymai, taip pat e, biudžeto projekto pasiūlymai, tai darbas, kuris mūsų laukia. Bet nepamirškite, kad trečiadienį, lapo 69, rekomendacijos patvirtinto, patvirtintos. Ačiū visiems už dalyvavimą ir linkiu saugios kelionės namo. Nes kaip visada, ketvirtadieniais baigiame darbą ir susitiksime kitą savaitę. Thank you. Thank you. Thank you.